I think we can start. Manau, galime pradėti. Ponės ir ponai, kolegos, norėčiau pasveikinti visus, įskaitant ekspertus, kurių išklausysime šiandieną. Kalbėsime apie turizmą ir turizmo iššūkius. Mūsų e, pranešėjai yra Izabela Demonte, e, o vėliau pasakys svečiai, kuriems skiriama po septynės minutės, išskyrus poną Ortun, kuriam skirsime dešimt minučių, nes jisai yra komisijos atstovas ir padarys pagrindinį pranešimą. Ponios ir ponai, turime mažai laiko šiandien, po pietų, dėl to prašau visų laikyti skirto jiems kalbėjimo laiko, kad būtų galima užtikrinti, jog dirbsime sklandžiai. Pirmiausiai suteiksiu žodį Izabelai Demonte, kuri yra mūsų pranešė. Prašom. Dėkuoju. Pirmiausiai norėčiau padėkoti visiems e, ekspertams ir kitiems, kurie prisėda prie šios diskusijos. E, šis renginys labai svarbus turizmui. Ir dar noriu pasakyti, kad e, šios popietės renginys. Ypač svarbus, nes turime specialią darbo grupę, kuri užsima turizmo klausimais. E, mano rengiamam pranešime kalbama apie turizmo sektoriaus e, ateitį, Europos turizmo sektoriaus ir apie būdus e, sustiprinti tam sektoriui. Manau, kad mano ir kitų užduotis yra išklausyti specialistų. Mūs, mums kyla daug įvairių problemų, bet turėtume kalbėti apie pagrindinius dalykus ir labai aiškiai išskirti pagrindinės problemas, kad būtų galima pasiekti rezultatų. Norėčiau visiems pasakyti dar, kad mes dėl galių turizmo sityje e, tik papildome savo veiksmais nacionalinius veiksmus, nes nacionaliniai, e, nacionalinės valstybės yra pagrindinės veikėjos, o mes galime tik paremti jas kad sustiprintume turizmą. Taip pat galime paskatinti e, glaudesnį bendradarbiavimą tarp viešojo ir privataus sektoriaus. Kitaip tariant, mes galime prisidėti, kurdami palankesnę turi, aplinką turizmo sektoriaus plėtotei. E, šis sektorius yra e, trečias pagal svarbą E, Europos ekonomikai su 10 procentų BVP, 1,8 e, darbo vietų. 1,8 milijonai darbo vietų sukūriama šiame sektorioje, bet reikia galvoti ir ne tik apie ekonominę vertę, bet ir apie socialinę turizmo sektoriaus vertę. Uh, mažos vidutinės įmonės yra ypač e, svarbios veikėjos jame. Tas sektorius labai svarbus periferiniams regionams. E, prisideda jisai prie teritorinės ekonominės sanglaudos ir kiekybinė prasme e, ir kokybinė prasme labai didelį mm, vaidmenį vaidina Europos ekonomikoje. Mes dirbame transporto ir turizmo komitete, suprantame koks yra socialinio dempingo pavojus. Kai kurie sektoriai nuo to pavojus kenčia labiau negu kiti ir manau, jog investavimas į turizmą yra praktinis investavimas, kuris gali sukurti labai aiškę papildomą vertę Europoje. E, keičiant turizmo aplinką susidursime su dideliais sunkumais. Vykstantis pokėčiai yra labai spartus. Matome, kad nukrypstama nuo masinio turizmo prie labiau specializuoto turizmo, taip pat sveikatos, e, sporto, pramoninio, e, jūrinio turizmo ir panašiai reikia sureaguoti į tą kintančią aplinką, kintančius poreikius ir paklausą. Reikia siekti palaikyti Europos kaip e, turizmo objekto konkurencingumą pasaulinėme kontekste. Naujoji skaitmeninė visuomenė taip pat yra labai svarbi turizmui. Internetas vaidina ypač svarbu, vis svarbesnį vaidmenį. Ir e, jeigu atsiliksime nuo laiko, tai būsime nustumti į šoną. Taip pat reikėtų nepamiršti, kad turistai e, vis labiau pasikliauja vertinimais e, internete. Mes turėtume e, taip pat naujus dalykus akcentuoti turizme. Tvarus turizmas galbūt nėra visiškai naujas dalykas, bet reikėtų žengti toliau. reikėtų taip pat skatinti gyvūnų gerovę e, turizmo kontekste. Iki šiol tam nepakankamai buvo skiriama dėmesio. Turizmas, e, pakrančių turizmas, pavyzdžiui, yra puikiai galimybė ir ekonomikos augimui skatinti Europoje. Tiek norėjau pasakyti, o dabar nekantrai laukiu kitų pasisakymų. Ponas Autun komisijos vardu. Sveiki visi. Aš nekalbėsiu dešimt minučių, nes kaip girdite, esu užkimęs, nekaip jaučiuosi. Geriau bus gal išklausyti ekspertų pirmiausiai ir kitų komiteto narių, o tik paskui pasikeisti nuomonėmis dėl tų trijų, keturių darbo tvarkės klausimų. Aš norėjau savo ruoštų pasakyti tiems, kurie negirdėjo manęs e, sausio pabaigoje, kad rengėme išsamų veiksmų planą pagrįstą aštuoniais e, prioritetais, e, kuriuos sausio pabaigoje komisarė mūsų pristatė Madride. Aštuoni prioritetai susijęs su šios dienos diskusijomis Dėl penkių mes e, ėmėmės tam tikrų veiksmų, parengėme daugiau elementų, kad e, Liuksemburgė ji galėtų plačiau pristatyti mūsų tuos veiksmus e, rugsėjo mėnesį. Mes taip pat e, konsultuojamės su valstybėmis narėmis ir su suinteresuotais subjektais, privačių subjektų atstovais. Šios dienos klausimas labai aktualus, nes mes išgirsime papildomų minčių, pasiūlymų ir galėsime išvelgti į juos, rengdamiesi tolesnėms diskusijams su viešaisiais ir e, privačiai suinteresuojais asmenimis valstybių narių, regionų, vietos lygmenių. E, dėl prioritėtų, kurie numatyti šios dienos darbo tvarkė, galiu pasakyti būtent tai, o dėl pakrančių jūrų turizmo komunikato jis buvo patvirtintas maždaug prieš metus jau e, skirtingos komisijos tarnybos e, dirba, yra įsitraukusios į konkrečių veiksmų rengimą ir komisija darys viską, ką gali, kad kaip galima geriau supaprastintų reglamentavimo administravimo bazę, kuri taikoma turizmui, verslui. Mes ne tik pradėsime nuo teisės aktų ar kitų veiksmų susijusių su europietiškąją kilme, bet taip pat kalbėsime, nagrinėsime taisyklės e, nacionalinių, e, regioninių lygmenių, tiksliau e, raginsime valstybės narės supaprastinti įvairias iniciatyvas. Ir kreipsime didžiausią dėmesį į dvi sritis vartotojų apsaugos yra toje srityje keletas direktyvų ir taip pat e, numatome peržiūrėti teisės aktus, e, teisingumo generalinėme direktorate tam tikri darbai bus atlikti Ir kitas dalykas yra mokesčiai iniciatyvos Europos lygmenių, bet tai yra sudėtingiau, nes es lygmenių sprendimai primami šioje srityje vienbalsiai. Ir kompetencija yra nacionalinėme lygmenyje kita iniciatyva įgūdžių ir kompetencijų gradavimas e, asmenų dirbančių turizmo sektoriuje. Mes užimtumo generaliniu direktoratu remiame iniciatyvą Europos lygmenių šioje srityje dėl e, gradavimo e, įgūdžių skaitmeniniai, kalbos mokėjimo ir kiti su kokybišku darbu susiję įgūdžiai bus vertinami ir e, speciali patariamoji valdyba veikia, kuri siekia paskatinti vyresniųjų ir jaunų, jaunesnių žmonių turizmą e, ne vasaros sezonu. ne piko metu ir mes e, siekėme paskatinti tokį turizmą ne piko metu. E, dar kartą norėčiau išsakyti paraginimą e, specialiai grupiai, kurie veikia jūsų komitete ir ponė Bienkovska apie tai yra kalbėjusi, tai yra įvairia rūšio transporto jungčių gerinimas transporto kontekste ir e, kelionių sąlygų pagerimas. Tai yra svarbu. Turime galvoti ne tik apie patį turizmą atskirai, bet ir e, apie visą vertės grandinę, kuris susijusi ir su papildomomis e, paslaugomis, pavyzdžiui, keliavimu ir kiek galima Europos lygmenių reikia imtis iniciatyvų ir taip pat e, regioninių, nacionalinių lygmenių, kad būtų galima užtikrinti geresnį sujungimą įvairia rūšio transporto naudojimą. Mes pradėsime dirbti su savo kolegomis iš MUF generalinio direktorato, nes yra keli e, politikos veiksmai, kryptis, kurios galėtų būti natūraliai susietos ir jūs e, savo komitete e, jomis visomis užsiimate. Dar paskutinis pastebėjimas yra kaip pagerinti turizmo klausimų valdymą Europos institucijose, nacionalinėse institucijose Europos e, turizmo pramonėje reikėtų taikyti platesnį e, požiūrį, tvirtesnį bendradarbiavimą e, pačioje turizmo pramonėje sektoriuje, ne tik beje pagrindiniuose sektoriuose, bet ir susijusiuose su turizmu sektoriuose, kad būtų galima užtikrinti tvarų turizmo sektoriaus konkurencingumą. Aš kalbu apie transportą, kultūrą, kūrybinę pramonę, astronomiją sektorių ir uh, E, įvairiausią kitą susijusią veiklą. Mes turėtume e, e, galvoti plačiau, žiūrėdami į naują augimo politiką, augimo generalinėme direktorate ir galvoti, kaip apimti, kaip galima platesnį daugiau vertybių grandies grandinių. Visiškai sutinku su tuo, ką sakė Izabela Demontė manome, jog turime labiau stengtis, kad užtikrintume geresnės viešasias privačias partnerystės e, institucijas kaip sujungti ir pramonę tiek bendrovų lygmenių, tiek Europos federacijų lygmenių. Reikia glaudžiau bendradarbiauti keliose sityse ir tikiuosi, kad Trečioji darbo grupė apie tai pakalbės ir antroji apie bendrus veiksmus skatinamuosius Europos Sąjungoje. Manau, kad daug ką galima padaryti bendradarbiavimo dvasia, skatinant e, bendradarbiauti privačius ir viešuosius subjektus, siekti e, skatinti, populiarinti bendrus turizmo produktus, taip pat užtikrinti turizmo e, sektoriaus tvarų augimą. Aš e, matau, kad sutaupiau pusantros minutės, gal vėliau pakomentuosiu kai kurias reakcijas ar nuomonės, kurios bus išsakytos specialistų. Dėkoju. Tikiuosi, kad jūsų balsas greitai pasteisys. O dabar kviečiu mūsų svečius pasisakyti, bet prieš tai noriu priminti, kad koordinatoriai e, svarstė, kad ponas Varčiukovskis taps atsakingu asmeniu už Alpių regioną. Jei iki mūsų darbo pabaigos niekas neužginčys to sprendimo, tai tada mūsų komiteto vardu parašysiu laišką parlamento pirmininkui. Dabar pirmasis mūsų pranešėjas - skaitmeninimas smulkiose ir vidutinėse įmonėse ir ekonomika. Ar reikia adaptuotis, ar reikia prisitaikyti? Pirmasis mūsų kalbėtojas, ponas Hall. Dėkui. Mes, aš kalbu kaip SM Media įmonės įkūrėjas. Mes esame skaitmeninio turizmo propaguotojai. Mes norime, kad žmonės turizmo pramonėje galėtų keistis savo žiniomis ir patirtimi skaitmeninėme e, turizmo skaitmeninėje turizmo veikloje netaip seniai vykdėme bandomąją iniciatyvą, mm, kurios tikslas skatinti smulkaus ir vidutinio verslo turizmo sektoriuje skaitmeninimą. Mes taip pat užsimame pajėgumų kūrimų, analizę, tyrimais. Šioje skaidrėje trūksa kai kurių e, duomenų, bet mm, nieko baisaus. Noriu pasakyti, kad šiuo metu kelionių sektoriuje vyksta revoliucija ir verslui tai yra iššūkis. Pažiūrėkime iš uh, trijų svarbiausių aspektų į tą revoliuciją. Pirmiausia, tai yra padidėjęs vartojimas ir vis didesnios galios suteikiamos klientams, šių paslaugų vartotojams. Expedia labai mm, iš pradžių neigiamą įtaką padarė kelionių organizatoriams, po to viešbučių paslaugoms, o toliau Uber, taip vadinama sharing economy, vienas iš sharing economy veikėjų, mm, visą tai verslui sukelia didelių problemų ir turime pasižiūrėti, kaip tas uh, problemas galėtume spręsti. Daugeliui šio laikinių žmonių technologijos yra neatsiejama jų gyvenimo dalis. Jie tikisi, kad viskas bus suskaitmeninta ir galės interaktyviai dalyvauti, pradedant nuo savo kelionės planavimo iki e, jos užbaigimo. kalbant apie turizmo verslą, tai mm, čia turim susimastyti apie tai, kaip turizmo įmonės veikia ir ar iš tiesų vartotojai yra jų centre. Dabar kita skaidrė. Iš kairės turėtume kalbėti apie turizmo įvairias verslo sritis, tai yra viešbučiai, įvairios pramogos ir kelionių operatoriai, o iš kitos pusės kalbame apie bendras distribucijos sistemas, informacinės sistemas. Ir dabar pabandysiu išsameu paaiškinti, ką čia turiu galvoje. Konkurencingumas ir kur čia yra Europos galimybės iš vienos pusės turime verslo paramos tinklus nacionalinių lygmenių, jie yra labai veiksmingi ir labai svarbus, o verslo paramos tinklai padeda smulkiam ir vidutiniam verslui vystyti savo verslą, suteikdami įvairią e, paramą. Toliau yra keitimasis žiniomis. Mes, pavyzdžiui, esame sukūrę galimybę formas tokias, per kurias smulkios įmonės gali keisti savo patirtimi. O trečioji sritis yra skaitmeninė transformacija.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 Trečiasis aspektas, kurį turėčiau paminėti, tai yra skaitmeninė transformacija. Ir taip skatins verslą visiškai keisti savo veiklos būdus. Prieš keletą dienų Europos komisijoje buvo diskusija apie daugelio kartų verslą, pavyzdžiui, šeimininį verslą. Ir čia tokiam šeiminiam versle jaunoji karta gali labai daug naujo įnešti į tokį šeimininį verslą. Kitas dalykas, apie kurį norėčiau pakalbėti, yra technologijos ir platinimas. Ir čia kalbame apie duomenis, kurie yra prieinami verslininkams. E, ir tie duomenys atveria naujų galimybių turizme verslumas yra labai svarbus dalykas Europai m, mm, užtikrinant savo konkurencingumą pasauliniu mastu. Inovacijos yra labai svarbu. Turizmo sektoriui kyla tokių specifinių problemų. Pirmiausia, tai sezoniškumas. Taip pat, kad turistai dažnai pasklinda po lankomas vietas. Apibendrindamas galiu pasakyti, kokios yra galimybės ir kokie yra poreikiai, kalbant apie Europos turizmo politiką. Reiktų atskirti turizmo verslą ir technologijas ir paskirstimą. Kalbant apie verslą, reikia, kad būtų daugiau paramos šiai verslo sryčiai labai svarbu, kad parama būtų geriau koordinuojama, taip pat ir europinių lygių, ir kad Europos lygių galėtume pasinaudoti tomis nacionalinėmis, nacionalinė praktika, nacionalinėmis žiniomis. Kalbant apie veiklą, turizmo sektoriuje labai svarbu mm, galėti vertinti, kaip mes, kaip vyksta veikla, ar jinai efektyvi, o apskritai į viską reikia žiūrėti labiau komerciškai. Kalbant. Kal, kalbant apie technologijas ir išmanesnį valdymą, tai reikia pasakyti, kad dažnai reglamentavimo užtenka, tiesiog reikia racionaliai pasinaudoti visomis galimybėmis ir taip pat reikia pagalvoti apie tai, kaip galėtume e, į technologiją žiūrėti kaip į e, naują įrankį, naujas galimybės. Europoje yra labai nemažai stiprių įmonių, E, kurios tikrai gali sėkmingai konkuruoti, pavyzdžiui, su JAV. Europa turi unikalų e, turizmo prasme produktą. Turime pirmiausia orientuotis į e, vietos, į, į savo europinį produktą ir žiūrėti, kaip galėtume jį parduoti, pristatyti globaliu mastu. Tikiuosi vertėjai spėjo išversti mano greitą kalbėjimą, sako kalbėtojas. Pirmininkas, dėkui. Vyko šiek tiek, atsitiko šiek tiek problemų. Ne visas skaidrės matėm. Toliau mūsų kitas kalbėtojas, Juan Jesus Garcia, vyriausiasis patarėjas pramonės srityje, Amadeus. Ačiū. Pirmiausia, norėčiau Jums trumpai pristatyti mūsų įmonę, kurios vardu aš šiandien kalbėsiu. Tai yra įmonė Amadeus. Ir jūs matote, kad pavadinime parašyta gimęs būti skaitmeniniu. Ir mes jau veikiame apie 20 metų ir mes dirbame kelionių sektorija, turizmo sektorija, dirbame 195 šalyse, iš esmės kuriame skaitmeninius sprendimus, taigi galime įdomiai prisidėti prie šios diskusijos, kai kalbame apie skaitmeninę mūsų jau įgytą patirtį. Savo pristatymą parengiau taip, kad galėčiau kalbėti tas septynias minutės. Pirmiausia, norėčiau pasakyti pozityviai, konstruktyviai. Manome, kad kelionių ir turizmo produktai savo prigimtimi yra skaitmeniniai. Taigi, taip kaip mes atliekame kelionių produktų rinkodarą, kaip mes juos parduodama, tai yra viskas vyksta skaitmeniniu būdu ir komisija yra atlikusi neseniai labai gerų tyrimų. Taigi, skaitmeninimas jau veikia. Būtent todėl mes norime pasakyti, kad yra labai daug galimybių mažoms ir vidutinėms įmonėms, nes būtina skubiai užtikrinti, kad mažos ir vidutinės įmonės turėtų tinkamas kompetencijas, kad galėtų turėti prieigą daug, prie daugiau rinkų kad galėtų pasinaudoti pasaulinę rinką, kad galėtų e, pasiekti daugiau segmentų, ne tik Y kartą, bet ir daugiau, nes visą galima atitinkamai pardavinėti kelionių produktus ir apskritai kalbant, tai skaitmeninimas ir norėčiau dar kartą pasakyti, kad nėra pats savaime tikslas, tai yra priemonė kuri kelionių agentūroms leidžia tapti konkurencingesnėmis. Na, toliau, kaip mes galime padėti mažoms ir vidutinėms įmonėms būti konkurencingesnėmis. Štai čia matote keturis mėlynus apskritimus ir Amadeus e, mano, kad tai tos naujos tendencijos, kurios daro įtaką įmonėms. Manome, kad kelionės taps e, dar labiau, dar junglesnės. E, Europos vartotojai ir pasaulio vartotojai norėtų pasinaudoti to, tomis jungliomis kelionėmis, perkdami bilietus, užsisakydami keliones. E, E, taip pat, e, kai mes sakome, kad kelionės turi būti personalizuotos, tai reiškia, kad sistemoje šiandien yra labai daug sudėtinių dalių, kurios leidžia MVI pritaikyti, priderinti savo produktus. Taigi vis labiau bus prašoma, reikalaujama asmeninimo Taigi aplinka turėtų labiau būti asmen, suasmeninta. Tai turėtų būti bendradarbiaujimų pobūdžio veikla, kai kalbame apie tvarumą, tai turėtų būti tvaru ne tik aplinkos sauginė prasme, bet ir pačios įmonės turėtų dirbti tvariau. Taigi mes e, nustatėme ir iššūkius, ir galimybės. Ir Taigi dabar norėčiau šiek tiek pakalbėti apie dvi ar tris galimybės. Viena iš jų yra didesnė konkurencija, nes mes žaidžiame konkurencingoje aplinkoje, aplinka yra labai konkurencinga, nes MVI patiria konkurenciją iš didelių įmonių, ypač kai darome užsakymai, bet tuo pačiu MVI turi galim, kitokias galimybės, jos gali bendradarbiauti geriau. Šalyse yra labai daug iniciatyvų. Didel, Įmonės kelionių agentūros gali dirbti kartu, mažos įmonės gali apjungti savo gebėjimus ir gali savo paslaugas teikti tarptautiniu mastu. Dėl nedidelio informacinių komunika komunikacijų technologijų įdėgymo, tai Europos Sąjungos komisija taip pat skatina IKT paprastai ir priežastys yra įvairios, kodėl IKT naudojamasi nepakankamai. E, ir dar, kai kalbame apie skaitmeninę rinką, tai reiškia, kad rinka yra globalizuojama, ar tai būtų gerai ar blogai. Ir kai kalbame apie tarptautinės rinkas, Kai jos yra skaitmeninės, tai reiškia, kad kelionių agentūra gali konkuruoti ir jai gali puikiai sektis veikla bet kurioje pasaulio šalyje. Ir šioje iniciatyvoje mes ir galime atrasti klausimus, kaip padaryti uh, Europos turizmo pramonę konkurencingesnė. Čia yra mano prieš paskutinė skaidri ir tai yra politinės rekomendacijos ir kaip matote yra pateikiamos trys sritys. E, pirmoji, kalbant apie turizmo skatinimą, Tai klausimas yra, kaip tai daryti ir mes pateikėme kelis pavyzdžius, išmanus finansavimas, tai reiškia, kad reikia susitelkti ties ypatingais skaitmeninimo dalykais ir štai yra pavyzdžiai, kaip būtų galima skatinti skaitmeninį turizmą, skaitmeninio turizmo iniciatyvas, reikėtų dirbti su Europos komisija ir štai yra iniciatyva Visit Europe Kitas klausimas yra, kaip užtikrinti testinumą, kaip būtų galima standartizuoti produktus, kad būtų juos galima integruoti į e, skaitmeninius rautus, kurie yra, kai atliekama rinkodara ir pardavimas. E, toliau reikėtų skatinti skaitmeninių sprendimų įgyvendinimą. Klausimas, kaip būtų galima padėti įmonėms. Mes manome, kad finansavimas galėtų būti tas atsakymas. E, klausimas, kaip stebėti tas skaitmeninės iniciatyvas. Ir kaip suderinti du tikslus. E, kita veiklos rūšis Mes manome, kad ES galėtų būti tarsi sponsorius nes ES turi savo vardą, yra pripažinta visame pasaulyje. Ir tam tikrais atvejais reikia aktyviau bendradarbiauti mažoms ir, vidutinė, mažoms ir vidutinėms įmonėms su didelėmis. Buvo paminėta, kaip valstybinės ir privačios bendrovės gali bendradarbiauti. Galimybių yra galima bendradarbiauti visoje ekosistemos aplinkoje. Ir kita grupė yra susijusi su išmanumu. Pasistengime susitelkti ties pačiais svarbiausiais principais, kad reglamentavimas nepersidengtų, kad būtų galima užtikrinti vienodas sąlygas, skaidrumą ir neutralumą. Na ir paskutinėje skaidrėje, matote, yra pavyzdžiai. Mes esame parengę mobilę platformą. E, vartotojai gali šios sistemos pagalba, yra tam tikra prietaika. Ir tai yra valstybinė privati iniciatyva, kaip mažos ir vidutinės įmonės e, visos gali pateikti vienoje vietoje savo iniciatyvas ir klausimas, kaip užtikrinti testinumą. Ačiū. Dabar Marko Toregrosa, kuris yra Europos pasidalomosios ekonomikos koalicijos e, valdantysis direktorius. Prašom. Taigi, kaip mes visi atsidurime čia, jūs tikriausiai e, suprantate ispaniškai, čia Berlyne e, parodos vykusios mūsų e, prisistatymo skaidrį. Ir aš dabar e, noriu pakalbėti apie pasidalomąją ekonomiką ir keliones, turizmą. Tikriausiai tie, kurie susipažinę su e, kelionėmis, supranta, kad e, tai yra susijęs su tam tikrais bendrais pasidalomaisiais dalykais žmonės e, netiesiog ir tiesiogiai bendrauja ir taip pat siekia pasinaudoti tam tikromis paslaugomis. E, kai kurie iš jūsų galbūt atpažinsite naujo, novatoriškas bendrovės, tikriausiai jūs esate girdėję apie uh, novatoriškas nakvynės namus, taip pat Uberį. Ir dabar bandoma uh, plėtoti nauj kokios transporto rūšis, turizmo rūšis ir taip pat. E, matote, pirmasis stulpelis e, atstovauja transporto dalykams. Kaip nuvažiuoti? Gali e, važiuoti su kažkuo, naudotis Uberiu, ar plaukti laivu, kur e, nori apsistoti, gali kažkieno namuose, ant sofos mėgoti, išnuomoti kambarį, būtą, gali centre prie ežero įsinomoti e, tam tikrą būstą ir visą tai įmanoma, kur pavalgyti. Matome, kad žmonės dabar kartais namie e, gamina valgius ir pasikviečia į svečius jūs arba, pavyzdžiui, gali šefas atvykti į namus ir pagaminti maistą jums ir jūsų svečiams. Ką daryti? E, yra. E, E, daug galimybių vietos e, lygmenį pasinaudoti ekspertais, specialistais ir sužinoti, ką gali nuveikti tam tikroje vietoje arba nusisamdyti privatų gil, gidą iš vietos aplinkos, kadangi vietiniai žmonės žino kur kas daugiau apie tam tikrą teritoriją. Pastelomoji ekonomika dar e, pasižymi ir kitais dalykais. Tai yra bendra veikla ir požiūris į bendrą patirtį keliaujant. Taip pat antriniai veiksmai. Atsiranda labai daug mažų ir vidutinių įmonių, kurios veikia šiame sektoriuje. Dabar viešbučio paslaugas galima teikti ir namuose kartu su konsirž e, paslaugomis. E, matote, Kykafe e, viena įmonė, kuri gali pasitikti uh, E, jūs atvykusius kažkur, e, paduoti jums raktus ir nuvežti į tą vietą, kur jūs norėsite apsistoti. Ir e, tokios kelionės yra vis populiaresnės, tampa vis populiaresnės ne tik tarp turistų, bet ir verslo keliautojų. Dabar pateiksime keletą rekomendacijų. Matote labai ilgą sąrašą e, tų rekomendacijų, aš visų neskaitysiu, vėliau galėsite susipažinti su tekstu, bet mūsų pagrindinė mintis yra ta, kad pasidalomiai veiksmai keliaujant yra kur kas daugiau negu nišinė rinka. Tačiau iškyla problemų dėl teisėtumo, kai kurie sako, kad e, bendravimas tarp partnerių tarsi teisina tokią veiklą ir yra tai naudinga ekonomikai. Bet e, pateiksiu tam tikrų prieštaringų minčių. Pasižiūrėkime į tradicinės apgyventinimo ir maitinimo e, pramonės šios sektoriaus reakciją. Kai kurie savo, kad toks reiškinys, tas novatoriškas turizmas neegzistuoja arba ignoruoja tą reiškinį. Kiti nori bendradarbiauti Ir trečias dalykas e, yra suvokiama, kokia yra dabartinė situacija ir norima ieškoti naujų galimybių. E, kodėl reikia to? Jos gali papildomą vertę sukurti ir savo e, vartotojams, klientams pateikti papildomų paslaugų, nedindami pakankamai išlaidų. Pasižiūrėkime į vieną iš tokių pavyzdžių Liquid Space E, kur galima, pavyzdžiui, e, lankščiau panaudoti viešbučiuose neužimtus e, kambarius. Aš galėčiau pasakyti, kad labai greitai mes pamatysime, jog e, viešbučiai patys pradės e, teikti tokias paslaugas kaip Airbnb. Tik palaukime šiek tiek. Tai yra fotomontažas. E, Aš tikiuosi, kad nėra salėje žmonių atstovančių Marriott viešbučiam. Taigi ne, tikiuosi manęs nepaduosite į teismą. Aš manau, kad Marriott ar Hilton uh, išduos tam tikrus uh, pažymėjimus uh, privačiam sektoriui. Ir uh, jeigu nebus vietų jų viešbučiuose, jie paprasčiausiai nukreips savo klientus į tuos namus privačius, netgi gali siūsti savo valytojų. Tai, man atrodo, bus naudinga visiems. Uh, žmonės uh, užsitikrins didesnį pasitikėjimą, e, svečiai susipažins su e, tam tikromis vietos žymybėmis ir e, tai bus ekonomiškai naudinga visiems pusėms. Dar norėčiau pateikti tam tikrų rekomendacijų. Rekomendacijų vėlgi sąrašas ilgas. Neseniai buvo atlikta peržiūra vasilomosios ekonomikos e, srityje esančios padėties, kurią užsakė Britanijos vyriausybė. Svarbiausias dalykas yra sukurti e, vienodas veikimo sąlygas, galbūt nepakenkiant inovacijoms. Labai e, naudinga ši veikla, tokia novatoriška veikla yra naujoms įmonėms kai kuris e, verslas yra tikrai labai smulkus, nes nepamirškime, kad ne visi priklauso Uberiui ar Airbnb sistemoms. Mažos bendrovės neturėtų būti reguliuojamos taip pat kaip didžiosios veikiančios šiame inovatoriškame kontekste, išskyrus tam tikrus saugumo dalykus, kuriuos reikėtų patikrinti jau e, pažangus e, miestų atstovai yra išvelgia e, naudą tokių novatoriškų elementų naudą ir, pavyzdžiui, Amsterdamo miesto valdžia yra pasirašiusi su Airbnb tam tikrus susitarimus. E, dabar pabaiga mano pasisakymo, matote labai išmintingus žodžius buvusios komisijos narės ir dabartinės komisijos narės. E, Nelikros, kaip visuomet, yra labai aiški, tvirtai pasisakanti ir kalbama, ji kalba apie e, įvairias naujas galimybės atsiverinčias keliautojams. Turizmo pramonė tampa vis labiau demokratiška socialinė prasme, įvairesnė, individualizuota, bet tuo pat metu reikia užtikrinti, kad bus e, derami standartai išlaikyti ir kad bus išvengta nelegalios veiklos. Dabar paskutinė, pati paskutinė mano rekomendacija. Neuždrauskite pasidalomosios ekonomikos, nes tai nebus geras žingsnis. Tai yra Amerika šeštame dešimtmetyje, matote šioje nuotraukoje. Draudimas nepadės Žmonės, kai turi pinigų ir kai nori daryti kažką, ras būdus, kaip investuoti savo pinigus ir investuoti, išleisti kaip galima mažiau pinigų. Uber ar kiti veikiai turi teisę veikti, jeigu bus uždrausta funkcionuoti e, Uber ar Airbnb, tai žmonės ras kitų būdų, kaip, pavyzdžiui, išnuomoti savo kambarius, bus pasiteltas eBay ar uh, E, kitos interneto galimybės. Draudimas tikrai nėra sprendimas. Bendroms reikia taikyti mokesčius, bet taip pat reikėtų uh, numatyti galimybę joms atlikti elektroninius sandorius, nes tai bus naudinga ekonomikai, taip pat vartotojams ir darbuotojams. Kas aš esu? Aš e, vadovauju iniciatyvai, kuri pasisako už pagrindinės uh, E, sąlygas, kurios leidžia ekonomikai šiai klestėti. Aš esu Marko Toregrosa. Ačiū Jums uždėmesi. Dėkoju. Baigėme pirmąją mūsų pristatymų dalį. Dabar klausimai. Iš pradžių šešėliniai pranešiai, po to kiti nariai, vieną minutę kiekvienam. Po to mūsų kalbėtojai galės atsakyti į klausimus, kiekvienas turės dvi minutės ir labai prašau laikytis numatyto kalbėjimo laiko. Dėkui, ponė pirmininkė. Pabandysiu kalbėti trumpai, noriu pakalbėti apie skaitmeninimą ir inovacijas pasidalyjamojoje ekonomikoje. šis sektorius turi būti dinamiškas, reikalingas bendradarbiavimas, turime išsiskirti kokybę ir tobulumu. Turime turėti platformą, kuri padėtų tam procesui. Mūsų visuomenė senėja, taigi kyla ir demografinių problemų. Turizmas turėtų būti įtraukus kad e, turizmo paslaugomis galėtų naudotis ir tie, e, kurie turi judumo problemų. Kalbame apie pasikeitimą produktais ir paslaugomis. Mūsų visuomenė labai pasikeitė. Skaitmeninė platforma sukėlė revoliuciją. Pavyzdžiui, Uber pavyzdys. Tai yra didžiausia transporto įmonė pasaulyje be automobilių. B&B yra didžiausia apgyvendinimo paslaugų tiekėja, kuri neturi savo viešbučių. Taigi situacija labai keičiasi ir reikia pasinaudoti šiomis naujomis skaitmeninėmis platformomis. Kiekviena šalis, kiekviena, kiekvienas regionas turėtų gauti naudą iš pasidalijamosios ekonomikos ir norėčiau paklausti keletos klausimų. Yra duomenis apie pasidalijamąją ekonomiką. Gal galėtumėt pasakyti, <clears throat> kaip skaičiais išreiškiama šios ekonomikos nauda. Taip pat su duomenimis yra susiję saugumo aspektai, ką į tai galėtumėt pasakyti. Senėjanti visuomenė, kaip užtikrinsite, kad senesni turistai nebūtų išmesti iš turizmo sektoriaus, jam vis daugiau digitalizuojantis. Dėkui. Toliau ponas Zlotovskis. Pirmininkė, kolegos, skaitmeninimas turėtų suaktyvinti tas turizmo sritis, kurios nebuvo aktyvios, kuriuose nėra infrastruktūros, tinkamų transporto tinklų. Taigi būtų labai gerai, jeigu skaitmeninimas atvertų naujas nežinomas turizmui uh, žemės teritorijas. Piligrimų kelionės. Tai irgi yra turizmo sritis, į kurią turėtume atsižvelgti. Dėkoju. Dėkuoju. Ponas Radoš. Mm, norėčiau paklausti, kaip klasikiniai įprastinių turizmo paslaugų teikėjai yra prisitaikę teikti e, skaitmeninės paslaugas. Dėkui. Toliau ponia Kulinen. Dėkui. Norėčiau paklausti štai ko. Ką reiktų nuveikti, Europos lygmenių. Ką jūsų nuomonė, kuo greičiausiai Europos lygmenių reiktų padaryti ir kaip čia galėtų prisidėti parlamentas, kad toliau plėtotųsi Europos turizmo sektorius. Dėkoju. Toliau Jill Evans. Dėkoju. Norėčiau padėkoti visiems prelegentams už pristatymus, kurie buvo labai įdomus. Džiaugiuosi, kad taip rimtai e, skiriamas dėmesys smulkiam verslui. Aš esu iš Velso. Velse turizmo pramonė yra labai svarbi. Netaip seniai susitikau su smulkaus ir vidutinio verslo atstovais, kurie iškėlė susirūpinimą, kad didieji tinklapiai užgožia mažuosius, mažasias įmonės, kai kalbame apie viešbučių užsakymus ar paslaugų užsakymus ir smulkiom įmonėm labai sunku atlaikyti tą konkurenciją. Džiaugiuosi, kad e, skiriamas dėmesys smulkiam verslui ir norėčiau paklausti, e, kokios praktinės priemonės konkrečiai būtų siūlomos smulkiam verslui paremti. Buvo kalbama apie tvarų turizmą. E, norėčiau paklausti apie jo ekonominius ir socialinius aspektus. Velse, žinau, labai svarbu kalbos ir kultūros aspektai. Velsiečių kalba nėra oficialiai pripažinta ES lygmenių, bet Velse, Velsiečių kalba yra oficialioji kalba. Smulkus, smulkios įmonės kurios veikia nacionalinių lygmenių ir savo gimtają kalbą, kartais irgi dėl to pralošia tarptautinėje konkurencijoje. Dėkui, ponas Paskalis. Dėkui, pirmininkė. Norėčiau padėkoti komisijai. Komisija, kaip jau sakė, labai atidžiai žiūri, kada siūlyti teisės aktų pasiūlymus. 125 straipsnis draudžia harmonizavimą. Ponas Jose Garcia ir Tori Roso, kalbėdami apie Amadėjus, sakė, kad Amadėjus yra Ispanijos įmonė, kuri tapo globale ir sakė, kad globalizacijos ir skaitmeninimo neišvengsime ir kad tam būdingas turi būti e, užtikrintas skaidrumas. Taip pat buvo kalbama apie teisinę kvalifikaciją. Taip, globalizacijos nesustabdysime. Informacinių technologijų plėtros irgi negalime sustabdyti. Bet čia turime neleisti, kad kai kuriuose sektoriuose vyktų nesažininga konkurencija. Ypač kai kalbame apie mokesčių sritį, pavyzdžiui, Uber platformą. Ispanijoje didėja piktinimasis miestuose, kai būtai nuomojami labai neaiškiomis sąlygomis ir tokie būtų nuomotojai nesažiningai konkuruoja su viešbučiais. Taigi, kas, kokias sistemas benaudotume, turime užtikrinti sąžiningą konkurenciją ir neužmiršti pono Junkerio principo, kad e, mažiau įstatymų, bet geresnių. Dėkui, ponė Anderson. Dėkui, pirmininkė, dėkui kalbėtojams. Šiandien kalbame apie skaitmeninę ekonomiką ir jos įtaką turizmui, bet norėčiau paklausti kalbėtojų, ką jūs galvojate apie viešojo sektoriaus ryšį su skaitmeninėmis technologijomis. Ką galėtumėt pasakyti apie laisvai prieinamą interneto ryšį viešosiose vietose? Jei esate turistas švečioje šalyje, tai ir negalite pasinaudoti nemokamą mm, Wi-Fi interneto prieigą, tai net nežinosite, kaip jums pasiekti jums norimą vietą. Taip pat norėčiau paklausti, kaip naudojami ES fondai turizmo srityje. Dažnai skundžiamasi, kad labai sunku gauti Europos lėšas, nes net viešosios įstaigos mm, skundžiasi, kad labai sunku prieiti prie tų lėšų. Dėkui, Ištvan Vei. Dėkui, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti mūsų pranešėjams, politikai tiek nacionalinių, tiek Europos lygmenių dažnai tik e, seka iš paskos skaitmeninimo procesams. Ir dėl to mes dažnai per vėlai sureaguojame į tai, ką jau esame įpratę naudoti. Šis mūsų klausimas yra labai naudingas, nes kalbėdami apie skaitmenimą bent jau suprantame jo svarbą. Europos Sąjunga kartais galbūt veikia per daug lietai. Kaip vengras galiu pasakyti, kad turiu tik dešimties metų buvimo Europos Sąjungoje praktiką, bet jei iš tiesų Europos Sąjunga visą laik bus tokia lėta, kokia buvo per tuos dešimt metų, tai mes atsiliksime nuo viso pasaulio. Norėčiau paklausti, e, esu pateikęs klausimą komisijai ir gavau atsakymą į jį, bet tas atsakymas labai abstraktus ir nieko konkrečiai nesako apie tai, kaip komisija galėtų prisidėti prie skaitmeninimo turizmo sektoriuje. Turime veikti greičiau, veikti dabar. Aš sveikinu tas naujas atsiradusias e, paslaugas šiame sektoriuje, bet turime neužmiršti, kad tas sektorius turi laikytis tų taisyklių, kurios jam yra nustatytos. Ir dėl to, kaip politikas, jaučiu savo atsakomybę. Turime taikyti tuos pačius standartus ir tradiciniam turizmo paslaugom, ir naujom. Dėkui. Ačiū Jums. Mes taip pat turime laikytis savo taisyklių. Toliau Težė Kraus. Ačiū už įdomius pasisakymus. Skaitmeninimas iš tikrųjų yra ir jis liks. Ir ar kalbėtume apie Uber, ar e, Airbnb, ar e, kitas paslaugas, kurios juda nepaisant mūsų nuomonės. Tačiau e, turime užtikrinti vienodas veiklos sąlygas tradic, ir svarbu užtikrinti, kad tradiciniai paslaugų teisėjai nebūtų išstumti, bet kad galėtų konkuruoti. Visas skaitmeninimo klausimas, e, pagalbos MVI klausimas, e, kalbant apie turizmo paslaugas, apgyvendinimo paslaugas, tai ir kiti tai minėjo ir klausė, kaip padėsime mažoms ir vidutinėms įmonėms ir mažiems verslams, kad jie galėtų konkuruoti šioje skaitmeninėje rinkoje, nes suprantama, jiems, taip, joms taip pat būtų didelė nauda, jeigu bendruomenių grupės galėtų apsijungti teikdamos paslaugas, jeigu surastų tokią platformą, su kurios pagalba galėtų tai padaryti, bet joms, tai, joms reikalinga pagalba. Ir mums tikrai reikėtų susitelkti ties tą pagalbą, kaip galėtume tai padaryti, nes tikrai yra daug didelių įmonių, su jomis sunku konkuruoti. Ačiū Na, o dabar norėčiau kreiptis į prelegentus ir paprašyti jų atsakyti į užduotas klausimus. Prašau. Vienas iš klausimų, kuris buvo užduotas, buvo mm, susiję su parama, kokią paramą ES komisija teiks mažoms ir vidutinėms įmonėms, kad jos galėtų atliepti šios iššūkius. Manau, kad tai labai svarbu ir vietiniu, ir nacionaliniu, visais lygmenimis, kad uh, įmonės gautų paramą. Be to nėra tokio modelio, kuris tiktų visiems. Reikia kalbėti ir apie įgūdžių formavimą, reikia suvokti tas sudėtingas sąlygas. Kiekviena įmonė yra individuali ir todėl ji susiduria su atskirais iššūkiais. Ir, pavyzdžiui, jeigu Beluso įmonę paimtume, tai klausimas, kaip ta įmonė galėtų geriau konkuruoti su didesnėmis įmonėmis. Reikėtų, kad ta įmonė surastų tai, kuo ji išsiskiria kaip maža įmonė ir ta įmonė nebūtinai turi būti tokia didelė kaip konkurentai. Manau, kad iš tikrųjų reikėtų pagalvoti, kur ES galėtų suteikti papildomą vertę. Tai galėtų būti tinklas, su kurio pagalba būtų keičiamasi patirtimi, būtų galima teikti konsultacijas įmonėms, padėti joms, kad mes galėtume vieni iš kitų mokytis, nes daug yra gerosios praktikos. Tiek reikia, kad įmonės nebūtų izoliuotos kad jos nebūtų vien tik kokiame nors gražiame regione, bet kad galėtų susisiekti su kitais regionais ir pasidalinti patirtimi. Taigi atsakydamas į šitą klausimą, norėčiau pasakyti, kad dar daug visko galima padaryti šioje srityje. Ačiū. Juaresos Garcija. Žodis jums. Buvo pateikti įvairių klausimų pasakyti įvairių pastebėjimų, bet aš norėčiau apibendrinti, suskirstyti visą tai į dvi grupės. E, viena grupė pastabų, klausimų, komentarų buvo labiau praktinio pobūdžio ir e, taip pat buvo kalbama apie svarbiausius prioritetus Mes manome, kad MVI didžiausias iššūkis yra įgyvendinimo srityje. Mums puikiai sekasi kurti politiką, atlikti tyrimus, bet kai kalbama apie įgyvendinimą ir pritaikymą, štai čia yra mūsų nesėkmė. Na, neturiu burtų lasdelės, priešingų atveju čia nebūčiau, bet E, norėčiau pasakyti du dalykus, apie kuriuos vertėtų pagalvoti. Pirma, mums visiems reikėtų peržiūrėti savo vaidmenį, kaip įgalinti skaitmen, skaitmeninimą, kaip padėti, kaip pagalvoti apie visą ciklą. Valstybių vaid, narių vaidmuo, manau, yra kritiškai svarbus. E, yra subsidiarumo klausimas, nacionalinės turizmo tarnybos turi atlikti labai svarbu vaidmenį, tai turėtų būti požiūris iš viršaus į apačią. Jos tikrai galėtų atlikti tą palengvinamą į vaidmenį. Ir vėlgi yra, esame matę tokių atvejų, kai valstybinių ir privačių įmonių bendradarbiavimas vyksta puikiai. Taigi tai galėtų būti stiprioji pusė. Ir mes, kai kalbame kaip technologijų įmonė, tai galime pasakyti, kad vien tik skaitmeninimas nieko nereiškia. Reikia surasti, padėti įmonėms surasti tą ryšį tarp skaitmeninimo ir verslo tikslų. Galima turėti pačią geriausią skaitmeninę technologiją, bet reikia ją susijęti su verslo tikslais geros technologijos, tačiau idėjų trūkumas ar apskritai nesupratimas, kaip galima tas technologijas panaudoti, e, ar kaip jas panaudoti rinkoje, tai, tai nieko nepat. Taigi mes turime padėti išspręsti šį klausimą. Dar buvo užduota klausimų dėl to, kad pavyzdžiui, viena maža Lenkijos įmonė pradėjo teikti kitas paslaugas, naujas paslaugas. Ir transporto komitetas e, turizmo tikslais turėtų e, prisidėti prie tų taškų sujungimo. Ir tarp skirtingų krypčių, skirtingų transporto uh, priemonių. Tai yra svarbiausias dalykas, kurį reikėtų atlikti skaitmeninėje rinkoje. Ačiū. Ačiū. Toliau Marko Terė Grosso svarbiausia yra koks ekonomikos poveikis. Mums labai sunku rasti tinkamus veiklos rezultatų rodiklius, kad galėtume įvertinti situaciją. Dalyjimuose ekonomika yra ir socialinė ekonomika, mes kalbame apie pasirinkimą, apie patogumą, nes Uber važiuoti pigiau ir patogiau nei su taksi, taip pat yra ir socialinė dedamoji trečiasis ramstis būtų aplinka, tai jau šiek tiek kontroversiškiau, nes pavyzdžiui, esama, galima keliauti pigiau, dalyjimos ekonomikos būdu, bet dėl to gali atsirasti daugiau C2. Pavyzdžiui, važiuoti vienu automobiliu pigiau, bet gali būti daugiau automobilių gatvėse dėl to. Ir aš atstovauju mikro įmonės. Ir kai kalbame apie vienodas verslo sąlygas, daug kas kalbėjo apie tai, kad tai svarbu. Reikėtų atskirti tai, kaip būtų galima palyginti Airbnb ir Hiltoną Airbnb yra turbūt didesnis už Hiltoną. E, ir jie yra daugia, veikia daugelie, daugiau šalių nei McDonald's restoranai. Taigi, kai kalbame apie tas pačias taisyklės, taip, manau, kad Airbnb ir Hiltonas turėtų veikti pagal vienodas taisyklės. Bet pavyzdžiui, jeigu kalbėtume apie kokį nors ispaną, kuris nuomoja savo namus, tai tuomet jie jau negali veikti vienodomis sąlygomis su didelė įmonė. Ir tai aišku, nes mikro MVI negalėtų taip daryti, būtų reikalingas atitinkamas vertinimas. Dalymos ekonomika neegzistuotų be interneto. Įdomu pastebėti tai, kas vyksta dabar su Uber Nes dabar, kai jau Obama su Fideliu ką? Kas vyksta Kuboje, jeigu pažvelgtume, niekas neturi interneto, tačiau yra Airbnb. Taigi surastas būdas, kaip tai daryti per tarpininkus ar paprastai siūloma kaimynams Na, taip, suprantu, kad be interneto tikrai nebus dalymos ekonomikos. Ačiū. Norėčiau padėkoti visiems trims prelegentams, norėčiau padėkoti visiems dalyvavusiems diskusijose, o dabar pereikime prie kitos diskusijų dalies. Jūs mielai kviečiami ir toliau dalyvauti klausime, bet užleiskite vietą kitiems specialistams, kad jie galėtų ateiti į salės priekį. Mhm. All men. All men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 Ja, dann kommen wir zu unserem nächsten Panel. Da geht's Gerai. Periname prie antros darbo grupės Europa, kokybiškas maršrutas, ar reikia skatinti tokį maršrutą. Pirmasis kalbėtojas Dardo Santander, Europos e, kelionių komisijos vykdomasis direktorius. Prašom. Ačiū pirmininkė, gerbimas Kramerė, ačiū šio komiteto nariams, kad mane pakvietėte. Norėčiau trumpai pristatyti mūsų Europos kelionių komisiją. Jeigu nepažįstate, pasakysiu, kad mes esame organizacija, kurta 48 dar metais, anksčiau negu pati Europos Sąjunga. Mes esame maršalo plano dalis Tuo metu turizmas buvo laikomas e, tam tikrą galimybę paspartinti Europos ekonomiką vystytis ir praėjus 66 metams kalbame e, beveik apie tos pačius dalykus. Mes esame nepelno siekianti organizacija, siekiame skatinti Europą kaip maršrutą trečiosiuose rinkose. Mes esame asociacija įvairių Europos e, valstybių narių. Šveicarija, Turkija, Norvegija, ne valstybės narės taip pat priklauso mums. Mes norime sustiprinti e, visų šalių turistinę vertę. Europos valstybių narių e, siekiame e, plėtoti išmanės marketingo sistemas ir panašiai. Dabar, kokia yra Europos turizmo būklė šiandieną? pripažįstama plačiai, kad Europa yra turistinis maršrutas numeris vienas, vienas pasaulyje, 588 milijonai e, turistų atvyko pernai pas mus. E, 52 procentai pasaulio rinkos. Ir matome ateičiai Europos gana daug žadančių skaičių. Tikimasi, kad 2022 milijonai dar daugiau atvyks turistų pas mus. Tai yra daugiau kaip keturiais papildomais procentais išauks rautas augimas yra susijęs su tolimomis rinkomis JAV, Brazilija, Kinija, Kanada ir Pietryčių Aziją. Iš ten atvyko daugiausiai turistų pas mus. Ateitis. Tikrai turizmo sektoriaus ateitis atrodo gera, bet pas turizmo organizacijos e, sako, kad 740 milijonų turistų turėtume priimti iki 30 metų, tačiau mes susidurime su e, konkurencija iš atsirandančių naujų maršrutų. E, pavyzdžiui, Ramiojo vandenino e, regionų. E, tai reiškia, kad atsiranda daugiau galimybių Azijos gyventojams keliauti Azijoje e, vargu ar Azija pakeis iki 30 metų Europą kaip populiariausią maršrutą. Gali taip atsitikti ir dėl to Europa gali prarasti savo lyderės poziciją, bet tai yra tik prognozės. Tam, kad išliktume pirmuoju maršrutu, turime uh, kai ką pakeisti, pirmiausia galvoti apie ateities potencialą, e, reikėtų galvoti apie atsirandančią vidurinę klasę, kuri turėtų būti paskatinta keliauti į Europą. Ar Europą reikia mm, populiarinti kaip e, destinaciją? Taip, aš pasakyčiau, kad taip, E, bet Europos kaip bendro brendo pavadinimo sukūrimas yra labai sofistikuotus, dėtingas dalykas. Reikia labai aiškiai apibriežti tam tikrus dalykus ir įtraukti įvairias sritis prieš sukuriant tą brendą, e, nes tai yra labai sudėtingas dalykas kaip e, turizmo maršrutas Europa yra vienas dalykas, bet reikia apimti e, platesnės sritis. Be to mes esame atlikę įvairių tyrimų, vertindami Europos įvaizdį kaip turizmo maršruto mes atlikome išsame analizę pagrindinių mūsų konkurentų brand eh, USA, Visit Australia ir panašių eh, brandų. Ir dabar galime pasakyti, kad mes pirmiausiai turėtume gyventi bendrą populiarinimo strategiją, o ne tik brandą vieną pristatyti. Ne tik prekės, kaip prekės ženklą Europą pristatinėti E, reikėtų, mes vadiname savo strategiją Destination Europe, maršrutas Europa. 2012-2014 metais jau buvo skirtos lėšos šiam projektui ir e, šiais metais taip pat bus skiriamos lėšos. Destination Europe tai yra strategija skirta pirmiausiai atokioms šalims, kurių atstovai būtų kviečiami į Europą. Ir reikia, pra, mūsų strategija grindžiama trimis ramšiais. E, mes e, kalbam apie savo vertybės, pristatome mūsų kontinento bendras vertybės. Destination Europe turėtų būti tarsi skėtis visoms valstybėms narėms. Dėl to labai svarbu kalbėti apie tai, kad tas skėtis ne e, bando pakengti atskirų šalių ar sumenkinti atskirų šalių įvaizdžio. Uh, ar regionų įva, pakengti įvaizdžių, ar regionų įvaizdžių. Ir taip pat mes nepakeisime bendro populiarnimo požiūrio. Paprasčiausiai ši strategija sustiprins jau esančius veiksmus. Antras ramstis mūsų strategijos Destination Europe yra identifikuoti galimus e, lankytojus, pasitelkti įvairias organizacijas, Amadėjus ir panašias. Ir e, paskatinti žmonės atvykti gyti naujos e, patirties, ypač aplankant tas šalis, keletą šalių, kurias jie gali aplankyti. Taip pat reikia identifikuoti lūkesčius dėl Europos. Mes žiūrėjome į Braziliją, Kiniją ir JAV ir lyginome savo padėtį ir galvome, ka, kaip galima pasiūlyti geresnę patirtį lankytojams. Mes turime uh, E, stiprinti tai, ką, ko nori keliautojai, o ne e, tai, ko nori paslaugų pardavėjai ar siūlytojai. Ir mes turėtume plėtoti paklausos pusę, o ne tik pasiūlos. Taip pat reikia kalbėti apie kokybinę įvairovę, e, reikia žiūrėti į vizų reikalavimus, į kliūtis, kurie trukdo turizmo srautams. Mes turime tą daryti, kad išliktume konkurencingi ir paskatintume e, tvarų augimą sektoriaus. Trečias ramstis strategijoje Destination Europe. Ilgalaikėje perspektyvoje mes turėtume taikyti bendras, bendra, bendrus veiksmus, e, pristatydami produktus, patirtį, taip pat žiūrėti į skirtingas rinkas, e, segmentus rinkos ir pristatyti atskirai tam tikrus dalykus, pavyzdžiui, aktyvus e, turizmas, e, kalnų turizmas, dvirač, dviračių turizmas, taip aš aktualu ponui Krameriui, kulinarinis, religinis turizmas ir taip toliau ir panašiai. Šiais metais mes ypač akcentuojame uh, E, įvairias galimybės aplankyti šalis pagal temas per mūsų portalą. Adventurous spirits with a boundless desire to go, and every explorer for whom the journey is never ending. We welcome you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 Ja, vielen Dank. Dann ist der nächste Tom Jenkins, er ist Executive. Dėkui, toliau kitas mūsų kalbėtojas, vykdantysis direktorius Europos kelionių operatorių organizacijos vykdantysis direktorius Tomas Jenkinsas. Ponios ir ponai, džiaugiuosi galėdamas čia būti. Aš esu Tomas Jenkinsas, girdėjot jau mano pavardę. Aš vadovauju Europos kelionių operatorių asociacijai ETOA. Mes pardavinėjame, jei taip galime sakyti, Europą visame pasaulyje. 40-50 įvairių pasaulio rinkų tą darome. Mūsų produktas yra Europa. Aš nebūsiu toks optimistas ir bandysiu labiau nusileisti ant žemės, lyginant prieš tai e, kalbėjusiu prelegentų išsakytas mintis. Pirmiausia, pabandykime įsivaizduoti, kas vyksta Europoje. Šviesiai žalia spalva parodyta, kiek nuo 2001 iki 2013 metų amerikiečių atvyko į Europą. Mėlyna spalva rodo, kiek uh, E, šviesiai e, žalės spalva rodo, kiek išvyko iš Europos turistų ir mėlyna, kiek atvyko turistų į Europą. Ir jei mes būtume išlaikę savo e, rinkos dalį Amerikoje, tai tas skaičius būtų didesnis. Matote, kiek turistų neatvyko į Europą, lyginant su turizmo srautais JAV. Jei jūs galvojate, kad uh, kiniečių turistai galbūt užpildys tą spragą, tai taip nėra. Kiek lauktų JAV turistų neatvyko per metus maždaug 9 milijonai, o per 10 metų 50 milijonų turistų nesulaukėme Europoje iš JAV, Kanados ir Japonijos. Visi, visos šios šalis turi stiprius kultūrinius ryšius su Europa ir tikrai mm, galėtų noriai vykti, bet nevyksta. Kodėl? Pirmiausia, kad mūsų produktas nėra tinkamas, reiškia kažką mes netinkamai parduodame, arba, arba pats produktas netinkamas, arba mūsų pardavimo būdas netinkamas. Taigi, ką mes parduodame? Ne, ne abstrakčius dalykus kaip pilis ar peizažus. Mes parduodame Europos kelionių ekonomiką. Tai yra parduodame paslaugų pramonę, kurią turi europiečiai, kurią formuoja Europos paklausa. Ką mes galim sakyti, kad ši mūsų pramonė yra suskaldyta ir apie tai nėra pakankamai informacijos. Pavyzdžiui, Kalifornija, partuodanti savo paslaugas, visat puikiausiai informuoja mm, savo vartotojus, kokias konkrečiai paslaugas jie siūlo. O Europa negali tiksliai pristatyti tų paslaugų, kurias jinai parduoda. Tai yra viena iš mūsų silpnųjų pusių. Be to mes turime nepakankamai naujų produktų ir naujų procesų. Ir tą rodo ir mažėjantis turistų srautai. Ir kaip buvo paminėta prieš keletą savaičių, kad Europos problemų pagrindinė priežastis yra tai, kad nėra pakankamai naujų produktų siūloma šiame sektoriuje. Europa nuolat įsivaizduoja, kad yra pasaulio turizmo lyderė, bet taip nėra. 2020 metais 90 procentų visų turistų turės išmaniuosius telefonus ir bus technologiškai pasikaustę. O kelionių paketų direktyva, kuri dabar svarstoma, baigiama svarstyti taryboje, skirta 70-80 metų problemoms ir niekaip neatspinti dabartinės situacijos. Jei jūs esate Prancūzijoje, esate prancūzų kelionių operatorius, tai praktiškai visiškai nepardavinėjate Italijos produktų operatorių produktų, Italijos kelionių operatorių produktų. Taigi mūsų rinka yra labai suskaldyta ir visiškai netarp nacionalinė. Toliau kelionių operatorių pelno maržą. kai parduodami ES nėra ES prekių ženklų, kurie būtų parduodami tarptautiniu mastu, nes 95 procentus visų e, paslaugų ES parduodami ne ES piliečiams, ne ES įmonių. ir tai yra silpnoji vieta. Taigi, kaip mes bendrai galime pardavinėti Europą? Tai yra puikiai iniciatyva, bet jei mes nespręsime pagrindinės problemos, tai yra kodėl mažiau žmonių atvyks į Europą, negu kad atvykdavo anksčiau, jei neišspręsime šios problemos, tai nieko gero ir nepadarysime. Dėkui, ponė pirmininkė. Ačiū. Toliau Tony Barika. Jis yra Kofindustrija generalinis direktorius ir taip pat yra atstovauja Italijos kelionių ir turizmo pramoniai. Ačiū Jums. Visų pirma, norėčiau padėkoti komitetui už tokią įdomią iniciatyvą. Galbūt pirmiausia pakomentuosiu šios dienos klausimų pavadinimą. Dėl to, kaip Europai pirmauti pasaulinėme turizmo sektoriuje. Taigi pradėsiu nuo tokio provokuojančio komentaro. Iš tikrųjų, šiandieninėme pasaulyje daugiau kaip milijardas žmonių kiekvienais metais keliauja. Vien tik praėjusiais metais, 2014-aisiais. Ir dar 54 milijonai žmonių papildomai keliauja. Taigi tiek žmonių 2014 e, metais buvo atvykę į Italiją. Per 15, už dar po 15 ar 20 metų pasaulyje keliaus 2 milijardai žmonių. Kitaip sakant, turėsime dar didesnį piragą, kurį dalinsimės. Ir atvirai pasakius, aš kaip europietis norėčiau būti vienas iš tų trijų lyderių, kurie galėtų dalintis tą kelių milijardų piragą, dviejų milijardų piragą. Taigi mums reikia pakalbėti apie kokią rinką kalbame. Kai kalbame apie Europos skatinimą, kaip pasaulio e, paskirties vietą, galėčiau pasidalinti kai kuriomis idėjomis ir pasakyti, kad ta sena koncepcija e, paskirties vietos yra iš tikrųjų pasenusi svarbu yra pagalvoti suprasti tai, kad nepasikeitė tai, kaip mes parduodame Europą, pasikeitė tie žmonės, turistai, kurie perka Europą. Turizmo pirkimo modelis 88 ir 9 dešimtmetyje buvo pagrįsta tam tikromis vietomis ir tai jau yra pasenęs modelis. Naujieji šių dienų turistai ir klientai perka patirtis. Ir visų pirma, jie ieško, ką galėtų nuveikę toje vietoje veikti. Jeigu paskirties vieta e, yra patraukli tokiems e, naujiems klientams, tai ji turėtų būti patraukli ne kaip paskirties vieta, o kaip patirties vieta. Taigi taip turėtume kitaip pardavinėti Europą pasaulyje. E, pasaulinės turizmo organizacijos e, pasaulyje jau nustatė 140 turizmo rūšių. Viena šalis, pavyzdžiui, gali e, siūlyti 30 ar 40 turizmo rūšių, bet e, beveik neįmanoma parduoti visas 140 turizmo rūšių, taip kaip ir nueiti į parduotuvę ir nusipirkti absoliučiai viską. Tai neįmanoma. Būtent todėl mes Europoje e, turime parengti turistų, turistinių produktų prioritetų sąrašą. Tai yra ką galėtų pasiūlyti tam tikros teritorijos ar regionai. Ir mums reikėtų surasti klientus, kurie būtent to ieško pasaulyje tokių vietovių ir tokių patirčių. Ir mes turėtume reklamuoti Europą kaip paslaugų vietą ir kaip paskirties vietos ir paslaugų kokybės vietą. Mes Europoje turime labai daug pranašumų, jeigu pasilygintume save su kitomis pasaulio šalimis. Mes turime taisyklių sistemą, kuri yra tam tikra garantija turistams, o to kitose pasaulio šalyse nėra. Pavyzdžiui, Tomas anksčiau kalbėjo apie mm, turizmo paketų kelionių paketų direktyvą. E, pavyzdžiui, kai kalbame apie viešbučius ir taisyklės dėl hygienos, dėl priešgaisrinių sąlygų, yra labai griežtos taisyklės dėl vandens, kuriame galime maudytis. E, visoje Europoje yra įtvirtinta aukšto lygio sveikatos priežiūros sistemą ir visoje Europoje galima teikti aukštą sveikatos priežiūros paslaugas e, tiems turistams, kurie keliauja sveikatos tikslais. Ir šis sektorius dabar sudaro keletą milijardų eurų, bet šis sektorius dabar didėja. Intensyvi sveikatos priežiūra, kitaip sakant, chirurginės operacijos, kosmetinės operacijos ir vadinamasis e, poilsio turizmas. Europa daugiau ar mažiau nedalyvauja tokiame turizme. Kaž, jis praėjo pro šalį, nes labai dažnai E, pavyzdžiui, Šiaurės Amerikos šalių vyksta specialistai į Aziją teikti paslaugas, Vokietijoje, Austrijoje, Šveicarijoje tokios paslaugos egzistuoja, bet mes įstengėme e, pasinaudoti tik nedidelė dalimi šio, šios rinkos. Kai kalbame apie siūlymą klientams, tai mes galime siūlyti savo ligoninės, galime siūlyti Europos sveikatos priežiūros sektorių, kuris yra žinoma savo kokybę. Du Dubajus štai per keliarius metus investuos 5 milijardus dolerių per metus kad sukurtų patį didžiausią medicininio turizmo centrą. 2025 metais jie jau bus pasaulio lyderiai medicininio turizmo srityje. Tai reiškia, kad mes Europoje turime dešimties metų atotrukį, tą laiką, per kurį galime pasivyti. Kai kalbame apie Europos reklamavimą pasaulyje, tai turime uh, padėti klientams turėti daugiau informacijos apie ES valstybėse narėse galiojančias taisyklės, nuostatas, kurios užtikrina ir saugumą, ir apsaugą. Ir jeigu galėsime parduoti tuos, tas stipresias pusės, tai iš karto uh, pasieksime didelį pranašumą. Ir tai yra tik keletas pavyzdžių, kaip galima iliustruoti e, tai, apie ką galima kalbėti labai ilgai. Tačiau mes turime pereiti e, nuo to modelio, kai yra reklamuojamos vietovės. Mes turime reklamuoti kokybę ir paslaugas. Ačiū. Ačiū pirmininkė. Dėkuoju už pristatytas įdomias nuomonės. Kadangi šis klausimas yra tikrai labai svarbus, mes turime visi e, galvoti, kaip populiarinti, pristatyti Europą išorėse rinkose. Yra taip pat ir tam tikrus tikrų nugastavimų, baimių ir pasipriešinimo iš valstybių narių į šias iniciatyvas. Ir turizmo tam tikros struktūros priešinasi tam e, Europos prekiniam ženklui. Mes turėtume kalbėti aiškiau apie tai, ką turime galvoje, kai kalbame apie šį Europos prekės ženklą. Jis e, taip pat e, atspindi valstybių narių nacionalinę tapatybę ir jų atskirus prekės ženklus. Vienas iš dalykų, kuriuos paminėjo ekspertai, buvo Šengeno vizų klausimas ir proceso palengvinimas. Lybė kolegos e, dirba šioje srityje. Mes turime galvoti apie, ir apie mm, saugumą. E, viešbučių gradavimą. Norėčiau paminėti keletą dokumentų. Žalioji knyga dėl saugumo e, turizmo įstaigose, turistinėse įstaigose, manau, kad reikėtų taikyti savanoriškai tam tikrus standartus. E, kelti klausimus taip pat, kaip privačios e, įmonės turėtų veikti, ir kokybės standartai. Ar reikėtų juos savanoriškai taikyti, ar e, reikėtų e, numatyti tam tikrus administracinius reikalavimus. Aš galvoju pirmiausia apie mikro arba labai mažas įmonės, kaip joms turėtų būti taikomi reikalavimai ir ar reikia įrašyti kitų kriterijų kokiu nors. Dar norėčiau paklausti, kaip įsivaizduojate plėtosis Europos prekės ženklas ir ar yra uh, gerai e, specialią turizmo skatinimo agentūrą Europoje įkurti. Ir dėkuoju Jums už labai gražią video medžiagą, kuri pristatė patirtį Europoje, e, siekiant pri, padaryti Europą patrauklesnę. Jūs minėjote ir religinės keliones. Tai įdomu, mes turėtume daug dirbti, kad e, populiarintume, kalbėtume, kalbėtume apie patirtį Europoje, pavyzdžiui, gastronominius e, potyrius, bet taip pat nepamirškime ir kitų sričių, pavyzdžiui, jūros, keliavimo jūrą galimybių ir panašiai. Izabelė Demonte. Aš norėčiau sureaguoti į e, tai, kas pasakyta apie patirtį 13 metais suprantu, kad nuo dydžio daug kas priklauso. 13 tai metams mes e, girdėjome e, apie 13 metų duomenis, e, procentais buvo daug kas išreikšta. Labai svarbu, kiek žmonių atvyksta taip tai svarbu, bet kiek nakčių praleista, tai irgi aktualu skatinant ekonomikos augimą vietoje. Izora Roš. Dėkoju pirmininkė. Atsiprašau, ponas Radoš. Mes turėtume e, siekti pasiūsti vieną signalą. Daug ekspertų sako, reikia europinės tokias bendras mm, e, sistemas plėtoti, kultūriniai e, keliai ir panašiai. Aš norėčiau paklausti. E, pono Sandander ir pono Jenkins. Ką jie galvoja, ar būtų įmanoma užtikrinti bendradarbiavimą tarp skirtingų valstybių narių ir sus, sudėsėtų asmenų, neturint bendros turizmo politikos, ar pavyks plėtoti tą prekę ženklą Europos ir panašiai. Pone Jill Evans. Dėkoju. Mes e, pirmiausiai galvojame, kaip atspindėti įvairovę. Labai įdomu buvo išgirsti jūsų pastebėjimus apie tam tikrą sąrašą gaminių ar e, dalykų, kuriuos gali pasiūlyti Europa e, ir kurie yra labai skirtingi nuo kitų pasaulio dalių. Mes taip pat galėtume pagalvoti, kaip MVI galėtų dalyvauti šiuose procesuose. Dėl organizacijų ir projektų, kurie gyventinami Europos lygmenių, mano nuomonė, kai kurie iš, jūs, iš tų dalykų Kalbu dabar apie Europos kelionių komisiją. Nariais gali būti tik valstybės. Jungtinė karalystė nedalyvauja, pavyzdžiui, tam tikrame projekte ir kokios yra galimybės mm, žemesnį traukti lygmenį, ne valstybės narės lygmenį, kad kažkokia e, žemesnio rango uh, organizacija užsimanti turizmo skatimu galėtų dalyvauti. Pavyzdžiui, valstybė narė mūsų atveju neleidžia mums dalyvauti platesniuose europiniuose veiksmuose, blokuoja tai. Elžbieta Lugačevska. Dėkoju. Mes kalbame apie iššūkius ir sprendimą problemų Europos turizmo pramonėje. Ar tikrai mes turime Europos turizmo pramonę, ar ją skatiname? Ne, mano nuomonė, neturime e, visos Europos turizmo pramonės. Mes e, tik tai valstybių narių lygmenių užsimame skatinimu. Ir e, labai dažnai atskiri operatoriai veikia savo ruoštų Kodėl mes e, prarandama 50 milijonų keleivių, turistų, kurie galėjo atvykti pas mus? Galbūt ne todėl, kad nepakankamai populiarinamas prekės ženklas Europa, bet dėl kainų. Europa yra brangi, taikomi mokesčiai, kitos rinkliavos, jeigu pasižiūrėsime į Aziją, JAV ir Karibų regioną, daugelis iš mūsų ten esame lankėsi, taigi žinome, uh, kad vertė už tą kainą, kurią sumokė, yra visiškai skirtinga, kalbant apie paslaugos arba produkto kokybę. Taip pat jūs sakėte, kad reikia europinės strategijos, bet kodėl mes vis kalbame apie būsimąją, būsimuoju laiku? Ko, te, ką esame iki šiol e, padarę? Man regis visi iš mūsų žinome kad trūksta tokios populiarinimo, skatinimo strategijos, taigi pagaliau pradėkime kažką daryti. Jūs e, minėjote, kiek e, milijonų atvyko turistų į Europą, o kurią šalį daugiausiai ir kuri šalis galėtų būti modelis. E, prašyčiau kalbėti ne dvi minutės, o vieną. Ponas Ruiz de Grande. Aš žinau, kad e, kalbėtojai, ekspertai labai e, pristatė daug iššūkių. Jūs esate profesionaliai ir, Antonija, jūs sakėte, kad jūs paprovokuosite. Minėjote skaičius turistų atvykstančių Europą. Mes turime pardavinėti Europą geriau. Tačiau kiekviena šalis tuo pačiu konkuruoja su kitomis. Tai ir yra problema, jūs nenori dalytis ištekliais vietoje ir vyksta tarpusavio konkurencija. Vienas iš dalykų, kuris padeda turizmui Ispanijoje, mes trečia pagal svarbą šalis esame pasaulyje turizmo srityje. Žinome, kad buvo iškilę ir politinių problemų dėl imigracijos, paskui išgyvenome krizę, padėtis pablogėjo, bet dabar vėl viskas klostosi geriau bet e, iškyla kitų problemų. Turistai, tiksliau, e, žmonės naudojasi mūsų galimybės. Pavyzdžiui, žmonės atvyksta operacijų darytis į Ispaniją. Sveikatos turizmas turi didžiulį potencialą ir mes turėtume kaip galime geriau pasinaudoti jo galimybėmis. Dar paskutinis dalykas. Nauji klientai atsirado rusai. Vidurnioji klasė turi pinigų. Anksčiau jie nevykdavo tai pas mus. O dabar kinai pakeičia japonus, kurie patiria finansinių problemų savo šalyje. E, Amerikiečiai turi nemažai pirkimo galios, bet amerikiečiai ne, jie neblogai pritraukia turistus, bet patys nebūtinai vyksta į kitus kontinentus. Mes turėtume daugiau dėmesio skirti Amerikai. Ponas Jujailį. Ačiū pirmininkė. Aš išklausiau ekspertų ir dabar manau, kaip ir anksčiau, kad jeigu mes norime padėti turizmo pramonė, tai negalime siekti padaryti visko. Mes nedaug turime laiko konferencijoms, bet turėtume e, pagalvoti apie tą prekės ženklą Europos turistinį imtis daugiau iniciatyvų šioje srityje. Mes e, lankė, dalyva, dalyvavau konferencijoje, kurią surengė Europos komisija ir nustebino mane tai, kad nacionalinės turizmo organizacijos yra prieš tokius dalykus. Jos nemato jokios naudos, bet mums, Europos parlamento nariams, e, yra svarbu į kiekvieną mūsų gyvenimo aspektą įdėkti Europą europietišką elementą. Mes turėtume stiprinti Europą kaip prekės ženklą. Mes turime tą daryti valstybių narių, Europos labui reikia pagerinti mūsų konkurencinę padėtį. Varžantis dėl turistų taip pat norėčiau pasakyti, kad komisija savo ruoštų pateiksiu tam tikrą iniciatyvinį pasiūlymą. Ačiū. Klaudija Tapardėl, ačiū. Ačiū ekspertams. Visiškai pritariu tam, kas buvo pasakyta apie Europos prekės ženklą kaip labai, e, kaip Europos pristatymą, kaip labai e, kokybišką, įdomų, įvairialypį turizmo maršrutą. Tai yra labai svarbu. Bet Europa tuo pačiu susiduria su labai rimtais iššūkiais. Mes turime konkuruoti su kitais konkurentais, pirmiausiai Azija ir Šiaurės Amerika. Turime konkuruoti pritraukdami turistus Todėl, manau, mums labai svarbu yra aiškiai formuluoti politiką, turėti aiškę turizmo strategiją. Tai padės mums išlaikyti konkurencingumą Europos lygmenių turizmo srityje. Tokia strategija turėtų atsižvelgti į naujas pasaulinės tendencijas, įtraukti naujus institucinius veikėjus, suinteresuotus asmenys iš turizmo sektoriaus, E, aš kalbu ir apie mokslininkus, apie pilietinės visuomenės atstovus, privačius operatorius. Yra ir kitų galimybių. Turizmas yra vienas iš svarbiausių ekonomikos sektorių Europoje. Jis sudaro maždaug 10 procentų mūsų BVP. Dirba apie 10 milijonų žmonių šiame sektoriuje. Tai reiškia, kad mes galėtume paskelbti um, vienus, vienerius metus Europos turizmo metais. Mes e, nebuvome, neturėjome tokių metų e, per pastarosius 25 metus, o galėtume tą padaryti ir tai būtų galimybė e, labiau plačiau pristatyti Europos įvairovę ir paskatinti kurti tolesnės darbo vietas Europoje. Dabar atėjo laikas atsakymams. Eduardo Santander Dvi minutės. E, porą apibendrintų atsakymų. sakoma, kad kaž, daug kas priešinasi e, Europos prekės ženklui. Mes jo nepopuliariname, nes tai yra platesnis dalykas, tai nėra tik tai turizmo laikai. Mes paprasčiausiai bandom pristatyti visą Europą kaip kontinentą. Tai nėra e, tas pats dalykas. Manau, kad yra labai svarbu, kad nacionalinės regionės ir vietos turizmo institucijos pradėtų dirbti kartu. Ir rinkos tyrimai rodo, kad tose šalyse, kuriuose darbas vyksta kryptingai, tiksliau, kad žmonės nemato, iš užsienio nemato Europos kaip atskirų regionų Tai yra kaip vienas, e, daug kas žiūri Europą kaip į vieną kontinentą ir mes turime e, atsižvelgti į tai. Taip pat yra ekonominių dalykų, e, mokesčiai, sujungimas, transporto jungtis ir panašiai. Regionai dalyvaujantis organizacijose turizmo, kaip kad pavyzdžiui Velsas Mes e, dirbame su e, Britanijos turizmo e, organizacija, mielai priimtume jūs kaip regioninė organizacija, bet negalime to. Ar Europa yra brangi? Taip ir ne. Europos brangumas ar nebrangumas tai nėra kažkokia kliūtis tiems, kurie pas mus atvyksta. Europinė strategija taip labiausiai lankomos šalis yra Prancūzija, Ispanija, Italija, tai yra trys šalis. Prancūzija e, jau galima pasakyti, kad Paryžius yra pagrindinis maršrutas, jeigu vykstama į Prancūziją. Atsiprašome, negirdime, nes nekalbama į mikrofoną. Kodėl pas mus viskas taip brangu? Jeigu mes konkuruojame su kitomis Europos šalimis, tai kodėl yra apmokestinamas atvykstamasis turizmas? Visoms e, kelionėms į trečiasias šalis netaikomi mokesčiai. E, buvo ką tik sakoma, kad pigiau atostogauti Karibų jūroje, todėl kad netaikomas mokestis išvykstamajam turizmui. Apie mm, paneuropinį turizmą jau daugybę metų egzistuoja e, toks turizmas ir dažnai nepripažįstam, nekalbam apie kažkokį konkuravimą tarp valstybių. Yra kruizinės kelionės, kai vykstama į kelias šalis ir to, tie nugastavimai dėl regionio ar šalių konkuravimo yra jūsų galvose. Žmonės e, vis tik tai pasirenka vykti į miestus, ne į atskiras šalis. Europoje egzistuoja labai rimta problema Jeigu, pavyzdžiui, vienoje šalyje e, įvykdomas teroristinis išpolis ar e, pasireiškia kažkokios lygos protrūkis Europoje, tai žmonės išsigas vykti į Europą apskritai, nors tai gal įvyko Italijoje ar Prancūzijoje. Reikėtų reikėtų E, tam tikro rezervinio fondo e, mums, kad būtų galima susidaroti su tam tikrų krizių problemų pasiekmėmis ir kompensuoti nuostolius. Taip pat reikia e, suvokti, kad šios rinkos negalima reguliuoti vien iš viršaus. E, kelionių paketų direktyva neseniai buvo peržiūrėta, bet ne taip, kaip kad mums būtų patikę. Tačiau reforma įvyko ir tai yra didelis pasiekimas, nes reikia suvokti, kad šioje rinkoje bet kas, kas yra daroma, jau yra pasenę tuo metu, kai yra patvirtinta. Reikia iškart pradėti galvoti apie e, reformas naujas. Džiaugiuosi, kad pakeista ši direktyva ir e, laukiu naujų e, peržiūrų, bet kad neužtruktų jos 20 metų. Well, the... Dėkui. Antonijo Barika. Kalbant apie prognozes turizmo srityje, sunku prognozuoti, paimkime, pažiūrėjau, Ukrainos situaciją, kuri visiškai pakeitė rusų keleivius rautus. Jie <clears throat> sumažėjo 50 procentų į Europą. Europos e, euro kurso e, silpnėjimas, lyginant su doleriu, irgi keičia turizmo srautus, taigi labai sunku prognozuoti penkerius ar daugiau metų į priekį. Žinome tik, kad žmonės vis aktyviau keliauja po pasaulį, turime juos pritraukti, kad jie nuspręstų apsilankyti Europoje. kai žmonės atvyksta į Europą, kur jie miega. Mes nežinom, ar jie vyksta į viešbutį, ar į <clears throat> bread and breakfast, ar naudojasi bread and breakfast paslaugomis. Mes prarandame kontaktą su klientais, nes nežinome, kokias paslaugas jie perka bent jau oficialiai šie statistiniai duomenys nėra renkami. Nežinau, ar reikia reglamentuoti šią sritį, gal ir reikia, gal ir ne. Turime sekti, neatsilikti nuo tendencijų turizmo sektoriuje. Turime bandyti dirbti kartu kad šis sektorius bendradarbiautų su kitais sektoriais. Medicininis turizmas yra labai sudėtingas sektorius. Dabar Europos Sąjungoje yra direktyva dėl laisvo pacientų judėjimo, kuri atveria uh, Europos valstybių narių rinkas, vokietis gali vykti į Ispaniją gydytis ir jam padengiamos gydimo išlaidos mm, savo gimtojo šalyje. Taigi yra ir tokia medicininio turizmo e, rinka, kuri nėra labai didelė. Ispanijoje e, Tokios paslaugos labai populiarios, prasidėjo 9 praėjusio amžiaus dešimtmetyje, bet ir kitos Europos valstybės narės turi renktis tokių klientų prieimimui. Dėkuoju. Dabar suteiksime žodį komisijai. Aš atsakysiu į du ar tris klausimus iš ankstesnių mūsų diskusijų. Galimybė smulkiam ir vidutiniam verslui gauti lėšas iš Europos e, fondų. Praėjusiu metu spalį paskelbėme mm, gidą, kaip galima pasinaudoti Europos fondų lėšais. Taigi yra tas gidas, tas vadovas, jei kas keisis, mes tą vadovą atnaujinsime, o dabar jame yra visa reikalinga informacija ir dabar galimybė gauti europinės lėšas tikrai yra paprastesnė. Skaitmeninimas, turizmo skaitmeninimas. Komisija turi daug iniciatyvų, pradedant vidaus skaitmeninę rinką, einant prie turizmo platformos, kurioje galėtų veikti visi turizmo rinkos dalyviai, tiek skaitmeniniai, tiek neskaitmeniniai. Ir taip pat mes kalbame ne apie pasidalyjamąją ekonomiką, o apie bendradarbiaujamąją ekonomiką, collaborative economy. Ir neskubame su teisiniais reguliavimo pasiūlymais. Pirmiausia, norime vertinti situaciją, galimybės, problemas, kurios yra toje bendradarbiaujančioje ekonomikoje. Ir kaip siūlė vienas iš prelegentų, e, ir mes tam pritarėme, kad naujas reglamentavimas, nauji teisės aktų pasiūlymai turi pasirodyti tik tada, kai aiškiai išsiaiškinama situacija, atsižvelgiama į klientų lūkesčius ir užtikrinamas, mm, užtikrinamos vienodos žaidimo taisyklės visiems šioje rinkoje. Ir mes manome, kad reikia bendrai e, vilioti žmonės į Europą per bendrus teminius produktus. Dėkui. Dėkoju. Baigiame e, šį diskusijų raundą. Dėkoju mūsų prelegentams. O dabar periname prie kito.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 Thanks for the instruction. Mm-hmm. yeah. Taigi pereikime prie kito mūsų diskusijų raundo. E, tvarus ir atsakingas turizmas. Ar tai nauja kryptis? Pirmiausia, mes kviečiame Herbertą Hamelę. Jis yra Europos tvaraus turizmo vystimo tinklo pirmininkas. Dėkui už tai, kad galiu e, šiandien pakalbėti apie tvarų turizmą. Ar tai yra nauja kryptis Europoje? Ir taip ir ne. Prieš šimtą metų Vokietijos poetas Linz sakė, kad keliaudamas, keliaujant per Europą, ateityje kils klausimas ne ar mes galim visur nuvykti pasaulyje, bet ar verta bus ten keliauti. O dabar e, pereisiu prie vokiečių kalbos, nes e, noriu kalbėti gimtają kalbą. Pirmininkas įsiterpė, pasidžiaugdamas, kad yra vertėjai, kurie išvers. Taigi, kalbėkime savo gimtają kalbą. Taip, kalbant apie tvarų turizmą ir tvarų vystimasi, turizmo srityje mes, aišku, norime, kad Europa išliktų tvaraus turizmo lyderė. Tai susiję ne tik su tarptautinėmis viešbučių grandinėmis Europoje, bet su ekonomiškai tvariu turizmu, ekonomiškai, socialiai tvarių turizmų ir su siekiu atsverti tą neigiamą galimą turizmo poveikį. Mūsų valstybių narių įvairovė yra didelis turtas, tai yra kultūrinė, socialinė įvairovė, įvairūs maršrutai. Yra patrauklus, tai taip pat, aišku, neatsiejama nuo konkurencingumo. Verslas, norėdamas atlaikyti konkurenciją, turi irgi būti tvarus. Komisija yra 2010 metais paskelbus komunikatą dėl tvaraus ir konkurencingo turizmo. Matote skaidrėje kokie yra mūsų portalo, e, kokios yra mūsų portalo pagrindinės rytis gamtos ir kultūros paveldas, klimato kaita, energijos ir išteklių efektyvus naudojimas, tvarus transportas ir kelionės, tvarus valdymas, e, valdymas ir e, geras valdymas, žinių tinklai, rengimas, švietimas, kokybės vertinimas, sertifikavimas ir rinkodara. Matome, kad čia visi gali suvaidinti savo vaidmenį ir prisidėti. Tas bendras darbas stiprėjo metams bėgant. Jei klausime, ar tvarus ir atsakingas turizmas yra nauja kryptis, Tai čia galėtume pacituoti AIDA. Dėmesys, interesas, sprendimas ir veiksmas. Tai yra globalūs tvaraus vystimosi kriterijai, kurie kaip gairės nuo 2008 metų egzistuoja ir per praėjusius dviejus metus buvo patvirtinti Europos rodikliai tvariam turizmo vystimui. Taip pat yra vietos maršrutų sistema, e, siekiant užtikrinti, kad jie irgi būtų tvarūs, jie yra vertinami, stebimi, išsiaiškinama, kokios yra jų silpnos ir stiprios pusės. 86 procentai, pavyzdžiui, Vokietijos maršrutų laiko tvarų turizmą labai svarbiu. Turizmas vis plačiau studijuojamas ir aukštosiuose mokymo įstaigose – 28 procentai Vokietijos turistų nori keliauti socialiai ir socialiai atsakingai ir draugiškai aplinkai. Įmonės kol kas gan atsargiai reaguoja, nes nelabai įsivaizduoja, kiek tas tvarumas jom kainuos ir ką tai reikš. Taigi reikia apibriežti tvarų turizmą ir reikia uh, gerai mokėti paaiškinti, kas tas tvarus turizmas yra, kokie sertifikatai yra teikiami, uh, 87 metais prasidėjo sertifikavimo procesas, o dabar jau matome, kad yra 80 įvairių sertifikatų ar prekės ženklų e, ir kelionių organizatoriai, rinkos veikėjai gali siekti tokių sertifikatų, tiek nacionalinių, tiek regioninių, tiek platesnių mastų. tie standartai, e, sertifikatai e, gali būti teikiami viešbučiams, kempingams, paslaugoms, kelionių operatoriams, kelionių agentūroms, paketams. Rinkos dalis yra vienas procentas. Dabar 15 tūkstančių turizmo verslo įmonių ir maršrutų yra sertifikuoti. maršrutų įvairovė ir turistinių paslaugų įvairovė dar nėra tinkamai atspindėta, bet dažnai turistai neranda tų tvaraus turizmo paslaugų. Taigi ši kryptis, ši tendencija yra pozityvi, bet jinai įsitvirtina labai lietai. Taigi, kaip galėtume paspartinti šį procesą? Čia pirmiausia turime naudotis jau turimomis priemonėmis, bendradarbiauti, kad sustiprintume ir padidintume tas pozityvesias tendencijas, kad padidintume tvaraus turizmo rinkos dalį nuo 1 procento iki 10 procentų iki 2025 metų. Tai yra, kad per 10 metų 10 procentų išauktų Ekotrans. Mūsų nedidelis tinklas siūlo galimybę keistis informaciją. Mes turime tarptautinę platformą destinet.eu ir kaip matote, Čia pateikėme gerosios praktikos pavyzdžių, kaip iš Portugalijos nuvykti į Suomiją, iš Airijos į Graikiją ir panašiai. Matome, mm, kokiais kriterijais mes remiame savo darbę. Mm. Galime taip pat e, šioje platformoje galime rasti sertifikavimo informaciją. Nuo kitos savaitės tas bus prieinama žemėlapius žemėlapius, kas turi tuos sertifikatus. Ir matome pa, pasiūlymus, įvairių maršrutų pasiūlymus, ne tik Vokietijoje, bet ir daugelįje Europos valstybių narių. ir visi tie maršrutai yra tvarūs tiek aplinkosauginių, tiek socialinių aspektų. Ir čia vietiniai maršrutai turėtų vaidinti didesnį vaidmenį, jų potencialas turėtų išaukti. Tvarumas apima e, įvairius verslus Europoje. Europa yra lyderė. Tvaraus vystimosi aspektų ir, aišku, prie to prisideda ir tvalu, tvarus turizmas, o tai gerina taip pat ir verslo konkurencingumą. Ačiū. Toliau norėčiau kreiptis į Boris Kamenek, jis Dunojaus kompetencijos centro generalinis direktorius. Ačiū. E, Dunojaus kompetencijų centras tai yra didelė organizacija, kurioje yra nariai iš dešimties šalių. Mūsų nariai atstovauja ir privačias, ir valstybinės įmonės, ir nevyriausybinės organizacijas. Mes stengiamės skatinti tvarų turizmą Dunojaus regione. Atsiprašau už tai, kad labai daug kalbėsiu apie Dunojaus regioną, bet neseniai atlikti tyrimai atskleidė tam tikras didelės tendencijas ir turizmo segmentus. Ir dabar mes jau turime žinių, kaip maršrut, būtų galima ateityje plėtoti maršrutus sąjungos viduje, kalbant apie tvarų turizmą. Dabar pasitelksiu, pasinaudosiu šią galimybę ir paminėsiu keletą sričių, kurios buvo tyrinėtos turizmo ir tvarumo srityje arba segmente mes susitelkėme ties tuo rinkos segmentu, kuris vadinasi lohas. Ir tai yra judėjimas, ekologinis judėjimas ir socialiai suinteresuotų asmenų judėjimas. Maždaug 20 procentų Vokietijos gyventojų yra prisijungę prie šio judėjimo, bet apskritai tai yra nemažas žmonių skaičius ir mes matome, kad ši žmonių grupė vis labiau e, ieško ekologinio turizmo galimybių ir e, mums reikėtų kalbėti apie naujus, naujos kartos klientus, tai yra atviri klientai, kuriuos domina kultūra, kultūrinės patirtys, e, kelionės mieste ir e, aktyvios atostogos. Suprantama, aplinkos sauginė ir socialinė atsakomybė jau nėra papildomas dalykas, klientai ir keliautojai to natūraliai tikisi Jie tikėsi aukštos kokybės pasiūlymų, taip pat e, tvaraus turizmo produktų klubų. Kaip jau buvo minėta, labai svarbu yra jungt, bendras e, požiūris į rinkodarą. Štai dar keletas dalykų apie demografinę keliautojų situaciją daug keliautojų yra jauni. Jų nuo 2007 metų padidėjo 30 procentų ir jie, jų indėlis į turizmo pajamas yra 180 milijardų eur, dolerių. Taip, kita keliautojų grupė yra tie, kuriems yra virš 50 metų arba 50 metų ir jų ypač daug nu, perka kruizinės kelionės Dunojumi. Ir reikia atsižvelgti į šią grupę, toliau plėtojant turizmą Dunojaus regione. Uh, Dabar reikėtų paminėti apie atsirandančias rinkas, e, jas reikėtų susijęti su BRIC šalimis. Ir kitoje eilutėje pasistengsiu išvengti pono Jenkins pasakytos pastabos, kad kiniečiai pakeis amerikiečius, bet šiaip ar taip iš skaičių matome, kad Kinijos keliautojų padidėjo 26 procentais, iš Rusijos 12 procentų ir tai rodo, kad didėja vidurinė klasė ir iki 2030-ųjų e, turizmo rinka turėtų padvigubėti. E, poreikiai taip pat skirtingi, ne vien tradiciniai, jau norima ne tik e, mėgautis paplūdimiuose, bet maždaug 47 procentai e, domisi kelionėmis mieste ir 27 procentai e, turistinėmis kelionėmis. Taigi dabar reikia sukurti, kurti produktus tikslingiau ir taip pat stengtis atit, patenkinti lūkesčius. Bet apie tai mes pakalbėsime vėliau. Dėl tendencijų jau buvo pasakyta, kalbant apie skaitmeninimą ir kelionių pritaikymą prie asmeninių poreikių ir bendrus pasiūlymus. Taigi tai reiškia, kad didės nišinio turizmo paklausa lyginant su turistiniais kelionių paketais. Dėl tarp nacionalinio turizmo tai galėtume pasakyti, kad dabar jau negalima apibriežti maršruto pagal sienas. Labai svarbus gyvenimo būdas atsiranda E, naujų pasiūlymų, kai siūloma vykti į kelias vietas. Ir keliautojai jau renkasi ne šalį, bet maršrutą ir nebūtinai jis yra apibrieštas sienų. Taigi labai svarbu pagalvoti ir apie reikalavimus vizoms, taip pat pasienio infrastruktūrą. E, Ir mes jau žinome ne vieną gerą projektą Balkon, Balkanų regione, e, Kosove, Albanijoje, Juotkalnyjoje. Tai yra labai geras pavyzdys, kaip buvo sukurt, išspręsta, išspręsta vizos e, reikalavimo problema. Dėl rinkos segmentų Dunojaus regione mes matome, kad labai svarbu gamtos ir ekoturizmas, e, dviračių sportas, vaikščiojimas, paukščių stebėjimas, kultūra, e, paveldo turizmas, kruizinis turizmas e, kuriam reikia šiek tiek daugiau investicijų, kad būtų tvaresnis ir kad būtų labiau lokalizuotas. Štai čia yra pateiktas nedidelis vieno konkretaus produkto pavyzdys. Ir žinau, kad pirmininkas irgi labai aktyvus dviračių sporto dalyvis. Ir dabar dviračių turizmas yra vienas iš svarbiausių ir kadangi E, dviračių sportas e, dera ir su minkštuoju judumu, ir su ekologiniu turizmu, ir e, tai yra susiję ir su vietos bendruomenių veikla. Tai gali padėti stiprinti ir vietos turizmą labai nedaug investicijų reikia, kad būtų, pavyzdžiui, pavyzdžiui Serbijoje buvo pažymėti dviračių maršrutai ir turistų padidėjo nuo 500 2008 iki 13 tūkstančių 2012 metais. Ir e, tokiu būdu ši veikla labai padėjo mažoms ir vidutinėms įmonėms. Taip pat reikia sukurti tarp nacionalinius teminius produktus, tokius kaip Eurovelo ir investuoti į papildomą infrastruktūrą. Ačiū. Labai ačiū Borisui Kamernikui. Toliau pasakys Regine Griner e, kelionių e, žurnalo vyriausiai redaktorė. Labai džiaugiuosi, kad jūs kalbate apie tvarų turizmą šiandieną ir man labai malonu pristatyti jums mano poziciją apie tvarų turizmą. Norėčiau pirmiausiai paminėti vieną aspektą, kurio dažnai mes neprisimename. Dėl klausimo, ar tvarus turizmas patenka į platesnę tendenciją. Taip, tai yra tendencijos dalis E, galvant apie tai, ką žmonės e, veikia išėję atostogų. Matome, kad dviračių turizmas e, iškilos gamtoje, grožėjimasis gamta, tampa vis populiaresni dalykai, žmonės nori aktyvesnių atostogų gamtos zonose, gamtos prieglapstyje ir tai yra tvaraus turizmo pavyzdžiai. Taigi, jeigu pažiūrėsime į tai, ką žmonės veikia per atostogas, daugelis iš jų elgesi palaikydami tvarų, elgesi taip, kad palaiko tvarų turizmą, bet taip pat atsakymas ir yra ir neigiamas, jeigu pasižiūrėsime į mobilumo klausimą, į kelionių skaičių. Matome, jog pastarysiais metais labai išaugo e, skrydžių skaičius ir e, nepaprastai sumažėjo, sumažėjo tvarus transportas 13-14 metais Vokietijoje pavyzdžiui. E, mažiau negu 2 procentai užsieniečių keliavo geležinkeliu tuo laikotarpiu. Ir tai reiškia e, dvi problemas. E, pavojus aplinkai, nes vis daugiau dažniau yra skrendama, bet taip pat kyla ir kita problema - infrastruktūra, kuri ateityje bus labai reikalinga dabar nyksta. Svarbu yra pastebėti, kad žmonės e, vyksta į atostogas lėktuvais ir per metus e, dažniau vyksta trumpu atostogu, bet taip pat ir skrenda toliau. Ir e, pasirinktas būdas keliavo kelią problemų aplinkai. O paskui, jeigu kalbėsime apie tvarę veiklą, tai vis tiek e, rezultatas yra neigiamas, nes kelionės metu jau yra padarytas neigiamas poveikis aplinkai žmonės vis dažniau jaučia, kad jiems e, norisi pailsėti gamtoje, ieškoma ryšio su gamta, bet tuo pačiu metu žmonės nori vis labiau laisvai judėti ir tendencija link didesnio judumo kenkia tiems dalykams, kurių ieško žmonės. Tai yra nepažeista gamta, e, laukinė gamta, kurioje būtų galima užsiimti ramiai tam tikrą veiklą. E, atsiranda ir pašalinio poveikio, pavyzdžiui, triukšmas e, transporto, kuris sukelia keliai, atsiranda problemų parkuojantis automobilį ir e, atsiranda taip pat neigiamas poveikis aplinkai kai kurie turistiniai regionai kenčia nuo transporto problemų, nes labai daug žmonių važiuoja ten ir atsiranda neigiamas poveikis aplinkai, pavyzdžiui, kalnuotos teritorijos Europos pietuose, kurios kenčia nuo pernelyg didelių turizmo srautų. Taigi matome dvi tendencijas Europoje. Pirmiausiai e, norima e, rasti nepažeistų gamtos kampelių, tuo pačiu metu auga didėja judumas. Ir jeigu mes norėsime sujungti tuos du dalykus, kad tos tendencijos viena kita paremtų, o ne prieštarautų viena kitai, tai būtų labai geras dalykas, labai pažangus dalykas plėtojant tvarų turizmą Europoje. Daugelis regionų Europoje turi daugą pasiūlyti tvaraus turizmo srityje, yra aukšti gamtų aplinkos saugos standartai, daug parkų, draustinių, e, yra gerai išplėtota dviračių infrastruktūra, puikiai vandens kokybė, mėlynosios vėliavos. E, ši sistema taikoma daug, kas yra siūloma tvaraus e, turizmo srityje, taip pat aukštos kokybės e, apgyvendinimo galimybės. Tai padeda tvariam e, vystimuisi, bet mums reikia užtikrinti, kad būtų gerbiami tie skirtingi ekspertai ir kad būtų skatinami žmonės e, rinktis tokius pasiūlymus. Aš pasižiūrėjau penkias skirtingas sritis, kurioje reikia kaip galima greičiau pradėti veikti. Pirmiausia, reikia pripažinti tai, jog daugelis regionų Europoje turi puikių galimybių, kurios e, leidžia užtikrinti tvarų judumą. Ir e, reikia, kad būtų e, populiarinami e, šie regionai ir jų patirtis, kad ir kiti regionai galėtų pasimokyti, kaip pritraukyti, pavyzdžiui, e, tu, turistus. Kitas dalykas - galimybė palyginti pasiūlymus tarptautinių mastų tiems žmonėms, kurie nori rinktis tvarias atostogas reikia e, ieškoti skirtingos informacijos skirtingose puslapiuose, e, skirtingų operatorių puslapiuose ir panašiai. Reikia sujungti tas linijas. Jeigu nori vykti iš Paryžiaus į Pajūrį, į Marselį, puikiai gali nukeliauti uh, geležinkeliu, bet e, toliau nuo Marselio netaip lengva yra nuvažiuoti. Taigi reikia jungčių tarp miestų pagrindinių ir tų vietovių, kur žmonės nori atostogauti. Taip pat labai svarbu yra uh, užtikrinti geresnės galimybės vežti dviračius traukiniais labai sudėtingos dabar yra užsisakymo tokios paslaugos sistemos. Jeigu būtų jos paprastesnės, daugiau žmonių keliautų geležinkeliais. E, daugelis dviratininkų norėtų atvažiuoti dviračių į stotį, pasimti dviratį į traukinį, paskui vėl tuo e, dviračiu važiuoti toliau. Bet labai sudėtinga tą padaryti ir mes turime pagerinti paslaugas tarptautiniu mastu, ypač pervežant dviračius traukiniais. Galiausiai mes E, norėtume, kad miegamieji vagonai būtų kur kas aukštesnės galimybės. Geležinkelių technologijos leidžia žmonės nuvežti miegančius tūkstančius kilometrų. Tai reiškia, kad jie e, nepraranda brangaus atostogų laiko. Tai yra puikia alternatyva skrydžiams. Tačiau problema yra ta, kad geležinkelio tarifai yra pagrįsti atstumu Tai reiškia, kad po 900 km e, jau, jeigu keliauji toliau negu 900 km, jau finansiškai nebeapsimoka keliauti traukiniu. Reikia e, pasinaudoti, kaip galima geriau naujomis geležinkelių technologijomis, ieškoti būdų, kaip jas plačiau panaudoti. manau, kad mes galėsime užsitikrinti tvarę tokiu būdu ateitį šiai turizmo pramoniai. Pirmiausia, dabar suteiksime galimybę šešėliniams pranešėjams pateikti e, klausimus. Dėkui. Noriu padėkoti visiems prelegentam. Aš tik štai ką pasakysiu. būsima turizmo pramonė turi būti atsakinga ir tvari. Tai turėtų būti jos veiklos pagrindas tiek socialinė, tiek aplinkosauginė prasme. Bet šių tikslų turi siekti visas turizmo sektorius. tą Y žmonių e, kartą. Jiems yra labai svarbus tvarumas. Jie stengiasi gyventi tvariai ir tuo didžiuojasi išmaniųjų miestų ar panašios programos daro turizmui labai didelį poveikį. Europos turizmo rodikliai. Jie skirti stebėti ir įvertinti turizmo tvarumą. Norėčiau paklausti, ką jūs apie tai galvojate. Ar jie Europos lygmenių yra gyvendinami ir ar tai yra sėkmingai daroma. Dėkui. Kitas klausėjas, ponė Evans. Dėkui, pristatymai buvo labai įdomus. Tris komentarus norėčiau išsakyti. Pirmiausia, noriu paklausti, koks galėtų būti sertifikavimo poveikis tvaraus turizmo vystimuisi ir ką mes, parlamentas, galėtume padaryti, kad paremtume tvarų turizmą. Kitas klausimas - galimybė gauti turizmo paslaugas ne tik neįgaliesiems, bet ir kitiems um, dėl kalbinių ar kokių kitų aspektų. Ta jau esu minėjus šiandien. Taip pat norėčiau paklausti, ar yra susidomėjimo, ar skiriama dėmesio gyvūnų gerovė ir apsaugai, kai kalbame apie turizmą. Mm siekiant aplankyti laukinių gyvūnų buveinės. Galbūt tam reiktų skirti konkretų dėmesį. Dėkui. Toliau Klaudija Tapada. Dėkui. Dėkoju kalbėjusiems. Kalbame apie Europos turizmo sektoriaus konkurencingumą, apie tvarų turizmą. Turime iš tiesų skatinti turizmo tvarumą. Rumunijoje teka Dunojus, Dunojus teka per dešimt valstybių narių, Rumunija viena iš jų. Turime išlaikyti, apsaugoti šios upės tvarumą, tai prisidėtų ir prie turizmo plėtros. Norėčiau paklausti pono Hamelė, kaip galėtume plėtoti tvarų turizmą Dunojaus upės baseine. Galbūt jūs turėtumėt kokių pasiūlymų, kaip tą galėtume padaryti. Dėkoju. Dėkuoju, dabar aš pats norėčiau paklausti klausimo, sako pirmininkas. Labai įdomu buvo klausyti, kaip auga tvaraus turizmo sektorius. Dviračių turizmas. Per praėjusius dešimtmečius pastebėjom šio sektoriaus augimą kai kuriuose vietose išaugo dviračių turizmo dalyvių. Jeigu pakalbėtume, pavyzdžiui, apie turizmo, dviračių turizmą serbų, tarp Serbijos ir Rumunijos, tai uh, E, dviračių takai skiriasi mm, Serbijoje ir Rumunijoje. Ar turėtumėt kokių skaičių, kokių duomenų, kurie galėtų paaiškinti šią situaciją? Jei daugiau niekas neturi klausimų, tai dabar sėkime galimybę atsakyti mūsų kalbėtojai. Pirmiausia, tai sertifikavimas ir atitinkamų sertifikavimo ženklų naudojimas. Visad yra tie pirmieji, e, kurie imasi kažko naujo, bet tokiuose programuose pritraukti didelį dalyvių skaičių po tų pirmųjų entuzijastų nėra labai lengva, juolab, kad gavus sertifikatą reikia ir toliau plėtoti šią sritį. Jungtinėje karalystėje, e, pažiūrėjau, Škotijoje 10 procentų turizmo įmonių dalyvauja tokioje programoje, Austrijoje 70, verslo, turizmo verslo įmonių yra sertifikuotos kaip žaliosios, e, jų siūlomi maršrutai yra e, sertifikuoti kaip žalieji maršrutai. O kai kalbame apie viešuosius pirkimus, tai tada tokiom įmonėm per viešuosius pirkimus galima teikti prioritetą. Tie sertifikatai apima nemažai. Tie sertifikatai verslo įmonėse prisideda prie verslo plėtros ir turi rinkodaros poveikį. Ir būtent tai yra jų vertė ir uh, tai kaip ir argumentuoja, kodėl tuos sertifikatus reiktų naudoti. Bet yra sričių, um, kai kurių sričių, kuriuose sertifikatai galbūt nėra tokie naudingi. Tada jau reikia politinių veiksmų. Pavyzdžiui, mm, reikia skatinti didesnį tvarumą transporto sektoriuje. Žinote tą mėlynos vėliavos simbolį naudojama Europos paplūdimiuose. Papl Tai prasidėjo kaip savanoriška iniciatyva, kuri atvedė galiausiai prie Europos maudyklų vandens direktyvos. Taigi, naudinga, naudingas pavyzdys toksai buvo. Ponas Kamernik, dėkui už klausimus, trumpai pabandysiu juos atsakyti. Rinkos segmentas ir ta mm, Y karta, kuri labiausiai keliauja. Manau, kad turime pasinaudoti tvarumu, žalindami turizmo sektorių, ypač siūlydami naujus produktus. Europos tvarumo rodikliai. Šie rodikliai yra pakankamai sudėtingi, sunku juos įgyvendinti, bet dabar tikimės, kad Dunojui tie rodikliai bus lengviau įgyvendinami gyvūnų gerovę. Ypač uh, organizuojant laukinių gyvūnų stebėsenos maršrutus nacionaliniai parkai dabar stengiasi glaudžiau bendradarbiauti su turizmo paslaugų teikėjais, siekiant apsaugoti gyvūnus, kai naudojamasi tokiais maršrutais. Dunojaus upės turizmo produktai, manau, kad tarp valstybiniai produktai čia turėtų e, tapti mm, svarbiausiais, kultūriniai keliai, dviračių turizmas, ypač kuriant infrastruktūras, kelių žemėlapių sudarimą Rumunijoje ir Bulgarijoje, dviračių kelių žemėlapių sudarimą Rumunijoje ir Bulgarijoje. Tokių žemėlapių nėra. Vengrijoje ne visur tokie žemėlapiai sudaryti. Taip pat turistinių žygių e, produktas, kruizų pasiūlymai Taigi reiktų e, sukurti naujus uostus vidurio ir e, Dunojaus vidurio regione ir Žemupyje ir kitus panašius projektus. Dėkui. Toliau žodis Reginai Gviner. Dėkui, pirmininkė. Aš sutelksiu tik ties dviem aspektais. Pirmiausia, dviračių turizmas turiu Vokietijos statistiką. Vokietijoje yra visuotinis dviračių klubas, kuris kasmet skelbia statistinius duomenis ir rinkos dalis kasmet auga. Regionai labai aktyviai dalyvauja plėtodami dviračių turizmą. Žmonės gauna pakankamai informacijos apie tokį dviračių turizmą, aktyviai naudojasi šiomis paslaugomis ir dviračių keliai yra statomi, išlaikomi, yra sertifikavimo procesas. Tai yra toks nuolat veikiantis procesas. Galbūt čia Vokietijos patirtį galėtume pritaikyti ir kitose Europos valstybėse narise. Parlamentarai minėjo, kad reiktų, kad regionai daugiau prisidėtų prie dviračių turizmo plėtros. Paprastai mm, šis e, sektorius laikosi ant labai smulkių ar, indiv... ar tiesiog pavienių asmenų iniciatyvos. Pavyzdžiui, spa viešbutis, kuris siūlo fantastinės atostogas ir puikius e, produktus. Arba galima lankyti sūkiuose. Visi tokie turizmo pavyzdžiai yra sveikintini ir galbūt galima pasinaudoti šią patirtimį. Dėkui, dėkoju. Ačiū visiems trims prelegentams. Norėčiau padėkoti visiems dalyvavusiems diskusijoje, o dabar pereikime prie kitos mūsų klausimų dalies. Na ir dabar bus paskutinė mūsų klausimų dalis skirta pakrančių ir jūrų turizmui, kaip paskatinti augimą ir darbo vietų kūrimą. Ir pirmasis mūsų prelegentas yra Manuel Pinto de Bru. Jis yra Portugalijos jūrų ir žemės ūkio ministerijos sekretorius. Ačiū pirmininkė, man didelė garbė ir didelis džiaugsmas šiandien kalbėti tokioje auditorijoje. Dabar kalbėsiu savo gimtają portugalų kalbą. kaip e, padaryti, kad Europa būtų pirmaujanti šioje srityje, kaip įveikti iššūkius. Aš pirmiausia kalbėsiu apie tai iš mūsų nacionalinės jūrų strategijos perspektyvos, kuri buvo peržiūrėta nuo 2013 iki 2020. Aš nesu turizmo ekspertas, esu politinį, politikos e, specialistas dėl, e, ir mes sprendžiame, kaip integruoti pakrančių ir jūrų turizmą į Portugalijos ekonomiką. Ir visų pirma, jie turėtų kurti vertę, kad e, ta vertė būtų naudinga ir dabartinėms ir būsimoms kartoms. Ši vertė turi būti tinkamai valdoma, pasitelkiant E, pažangės strategijas, kurios turi būti taikomas nacionaliniu lygmeniu, jos turi būti teisingos, geresnės ir tvarios. Tai turėtų būti palikimas busimoms kartoms. Taigi siūlau tokį vystymo modelį, esu įsitikinęs, kad jūs žinote apie jį, vadinasi mėlynasis augimas, kalbama apie uh, pažangę, įtraukę, įtraukų ir tvarų augimą. Kalbama apie e, jūrų ir pakrančių teritorijų integravimą. Šioje srityje yra nustatyti tikslai, yra veiksmų planas parengtas, mes jį vadiname portugališkai plano mart Šioje strategijoje yra išskirti skirtingi sektoriai. Nacionalinė vandenynų strategija yra Europos strategijos sudėtinė dalis. Šios dvi strategijos turi dėrėti. Mes vadovaujamės požiūriu iš viršaus į apačią. Mes turime išnagrinėti visus iššūkius, su kuriais susiduria pakrančių ir jūrų turizmas. Reikia užtikrinti, kad šiame sektoriuje būtų kūriamos, kad atsirastų naujos darbo vietos. Ir štai ko mes siekiame pasitelkdami konkurencingumą, e, Mes turime skatinti turizmą, taip pat turime skatinti bendradarbiavimo tinklus tarp nacionalinių, regioninių, vietinių lygmenių. lygmenių. Svarbu nagrinėti, kad būtų žinios ir įgūdžiai, kad būtų su, raštingumas vandeninų srityje reikalingas išsilavinimas E, jūrų turizmo srityje ir galiausiai tai yra sudėtinė mokslinių tyrimų ir inovacijų dalis. Galiausiai esame parengę tvarumo viziją šiam sektoriui Jis turi dėrėti su ekologiniu turizmu ir jūrų sportu. Galiausiai mes dirbame su mm, ir valdysenos rytyje, turime įvairių strateginius dokumentus, pavyzdžiui, nacionalinį strateginį turizmo planą, ES jūrų strategiją ir Atlanto veiksmų planą. Taip pat turime visą tai susijęti su jiems valdymo priemonėmis, ypač kai kalbama apie jūrų erdvę ir turime susijęti visą tai su jau esamomis finansinėmis priemonėmis, pavyzdžiui, struktūriniais fondais kad pasiektume, kad įgyvendintume, tvariai įgyvendintume visus šiuos veiksmus, tai e, esame parengę jūrų strategiją Atlanto vandenino regione. siekdami skatinti Atlanto jūrų kultūrą. E, norime pasakyti, kad mūsų regionui tai labai svarbu, o kad pasiektume visą tai, mes turime suderinti visas sinergijas, turime dirbti daugia pakopėme lygmenyje. Visų pirma, E, tai yra remiamasi požiūrį iš viršaus į apačią, nacionaliniu Europos ir transatlantiniu lygmeniu, taip pat iš apačios į viršų regioninių, e, kai kuriamos regioninės ir vietinės strategijos bei įgyvendinami veiksmai. E, kurie prisideda prie teritorinės integracijos ir socialinės sanglaudos e, transatlantinėse pakrančių teritorijose. Papildomai dar norėčiau paminėti teminius tikslus. Visų pirma, e, reikia teikti paramą, kad būtų pereinama prie mažai anglies teršalų išmetančios ekonomikos. Reikėtų kreipti dėmesį į kad į tai, kad būtų užtikrinta finansinių, pagalba iš finansinių priemonių e, moksliniams tyrimams ir investicijoms. Taip pat turime išnagrinėti naujas paslaugas. E, reikalinga labai reikalingas stiprus bendradarbiavimas, nes tai ne tik padeda plėtoti turizmą, bet ir padeda vystyti jūrų sportą, o tai yra labai svarbi sudėtinė Portugalijos ekonomikos dalis. Taip pat reikia plėtoti mokslinius tyrimus, e, nes tokiu būdu pakrančių regionai sustiprėja ekonomiškai. Atlanto vandeninas yra taip pat labai svarbi teritorijoje. Te, svarbi teritorija turime skatinti plėtoti darbuotojų įgūdžius. Yra du svarbus aspektai, dvi, du svarbus prioritetai. Mes norime, kad įsivyrautų transformacijos kultūra, tai yra labai svarbu visai civilizacijai nes e, įtaka yra ir valstybėms narėms, ir tiems, kurie, e, toms šalims, kurios yra prie vandeninų. Tai skatina bendradarbiavimą, junglumą. Ir mes paprastai tai vadiname globalizacija. Galiausiai turime pasiekti veiksmingą pranašumą. Turime stiprinti ir skatinti jūrų kultūrą pasitelkdami jūrų turizmą. ES Atlanto strategijos planas svarbus. Turi būti suderinti prioritetai pasitelkiant geresnį bendradarbiavimą. Norėčiau išskirti tris prioritetus - skatinti verslumą ir inovacijas, įgūdžius įprastuose ir naujuose sektoriuose, vandenynų ekonomikos rytyje kad būtų bendradarbiaujama švietimo mokymo srityje, pasitelkiant tokias programas kaip Erasmus, Europos socialinį fondą bei skatinimo sistemą. Turime pagerinti prieinamumą ir junglumą. Reikia užtikrinti, kad jaunimas domėtųsi karjerą šiuose srityse. E, ketvirtas, trečias prioritetas, kaip jau minėjau, yra pagerinti prieinamumą ir junglumą e, turi bendradarbiauti miestai, uostai, skatindami turizmą. Ir ketvirtas tikslas yra sukurti regioniniai tvarų ir įtraukų vystimosi modelį, kad būtų galima skatinti e, žin, keitimasi žiniomis pokyčius visuomenėje. Svarbu, kad dalyvautų visi suinteresuoti asmenys. Ačiū uždėmesį. Dėkuoju. Dabar norėčiau pakviesti Marko Didžiuoją, e, Cruise Lines International asociacijos e, vadovo pasisakyti. Ačiū pirmininkė ir dėkoju, kad taip gražiai ištarėte mano itališką pavardę. Ne visiems tai pavyksta. Gerbiami Europos parlamento nariai, ponios ir ponos, sveiki visi. Man labai malonu šiandieną lankytis pas jūs ir e, pristatyti Clear Europe padalinį. Mes esame labai laimingi, kad brysdėme apie Europos sėkmės istorijos. Šiandieną aš kalbėsiu apie jūrų ir pakrančių turizmą ir papasakosiu, kaip tai gali padėti mums kurti darbo vietas, užsitikrinti augimą ir kaip mes galime tą sėkmės istoriją padaryti dar sėkmingesnę, įveikdami kliūtis uh, ir e, atlikti tą tvariai. Keletas žodžių apie mano organizaciją. E, Klyje e, tai yra didžiausia asociacija. Mes atstovaujame 61 kruizų linijoms, maršrutams. Tai esame tarptautinė organizacija Klyje. Turime atstovų iš Šiaurės Pietų Amerikoje, Europoje, Azijoje, Australijoje ir taip pat bendraujame su kitomis pramonės sėtimis. Kaip matote iš šios skaidrės, uh, Veikiame visame pasaulyje, Karibų e, jūroje, Viduržėmio jūroje, e, Baltijos regione. Ir Europa e, iš tų skaičių, kaip matote, yra pats populiariausias maršrutas. Šiandieną kalbėsiu apie tvarumo dalykus ir manau, kad jūrų pakrančių turizmas labai svarbus augimui. Esminės, esminės svarbos yra augimui Europoje. Mes e, daugiau sukūrėme augimo ir darbo vietų Europos Sąjungo negu bet kuri kitas rytis. Uh, per dešimt metų mes beveik padvigubinome keleivių arba turistų skaičių, kurie vyksta į kruizus Europoje. Dabar negu 6 milijonai e, tokių keleivių yra Europoje. Pernai mes daugiau kaip 39 milijardus dolerių e, sukūrėme Europos Sąjungoje, daugiau kaip 339 tūkstančiai žmonių dirba tiesiogiai, netiesiogiai šiame sektoriu, taigi mes kasmet atliekame savo namų darbus. Bet e, negalime sėdėti rankų susidėję ir nieko nedaryti, nes yra e, daug spręstinų problemų ir dabar atvykome pas jūs, kad sulauktume jūsų paramos siekdami įveikti mūsų darbo kliūtis. Mes turime įtikinti jūs, klausytojus, kaip svarbu turizmas yra jūrų regionuose gyvenantiems žmonėms. Mums reikia matyti, kad mūsų sritis bus prioritetinė, kad mums pasisektų. Labai nedaug teturiu laiko, taigi pristatysiu tris svarbiausius dalykus, kurie leistų mums geriau veikti. Reikia, kad būtų reformuotas vizų kodeksas ES lygmenių. Pagal skaičius, kuriuos pateikė Europos komisija, daugiau kaip 6 milijonai potencialių keleivių buvo prarasti dėl tų sudėtingų vizos procedūrų. ES vizų režimas yra vienas iš labiausiai važančių e, pasaulyje. Šeši milijonai potencialių e, klientų, daugiau kaip 25 milijonai eurų per metus tiek prarasta. Uh, mes e, pateiksime savo pasiūlymus ir labai džiaugiamės, kad jūsų komitetas parengė nuomonę dėl vizų kodekso reformos. Tikimės jūsų parango, pa, paramos e, gyvendant e, šias svarbės reformas. Dabar nebekalbėsiu apie reformos detalės, tik pasakysiu, kad mes manome, jog e, kelių įvažiavimų viza, ypač jūrininkams, daugkartinio įvažiavimo viza e, ne tik turistams svarbi, bet ir jūrininkams. Jeigu mūsų svečiai bus laimingi, tai jūrininkai e, taip pat bus laimingi ir e, toliau sieks gerinti savo paslaugas visose jūrose. Ir mes turime imtis veiksmų visos Europos lygmenių. Taip pat e, reikia prisiminti, kad kruzai susiję ne tik su uostais, e, kuriuose lankomasi, bet ir e, ekskursijomis sausumoje reikia plėsti maršrutus, reikia gerinti infrastruktūrą, trūksta kol kas geros transporto infrastruktūros, kaip minėjo ir kiti prieš mane kalbėję prelegentai. Dėl to mes negalime E, užtikrinti trumpų ekskursijų pakrantės teritorijose, kurios galėtų būti rengiamas, jeigu būtų ta infrastruktūra e, viešos investicijos labai svarbu, taip pat galima pasitelkti privačias ir viešasias partnerystės. E, vietos maršrutų ekonomika galėtų suklestėti, jeigu būtų tokia infrastruktūra. Taip pat labai svarbu yra įranga uostuose pagal. E, yra labai sudėtingi išsamus teisės aktai ir valstybės narės turi suteikti pakankamą infrastruktūrą tam, kad būtų, pavyzdžiui, galima iškrauti nuotekas, kurios yra sukaupiamos e, laineriuose. Uh, reikia, kad tokios paslaugas būtų galima užtikrinti visą parą visose uostose, visose prieplaukose, bet daugelie uostų nėra tokių galimybių ir mes paprasčiausiai negalime iškrauti atliekų, kaip to reikalauja ES teisės aktai. Mes e, turime e, dirbti su vietos valdžios institucijomis, e, nacionalinėmis institucijomis, kad būtų galima užtikrinti tokį nuotekų iškrovimą į pakrantę. Mes e, dirbame forume, kurį sukūrė Europos komisija, atvyksime taip pat į Europos parlamentą ir norėtume, kad būtų daugiau dėmesio būti, būtų skiriama šiems klausimams. Dar kartą norėčiau padėkoti ponui Krameriui, poniai Demontė už tai, kad e, mes buvome pakviesti. E, kruizų pramonė yra pasirengusi suvaidinti savo vaidmenį, bet nepamirškite, kad mūsų ir jūsų e, vizija, kad išsipildytų, kad taptų realybė, mes turime dirbti kartu ir ypač siekdami reformuoti vizų kodeksą. Ačiū. Dėkoju. klausimai dabar. Pirmiausia, Klaudija Monteiro de Agijar. Dėkoju abiem kalbėtojam. Norėčiau padėkoti Portugalijos atstovui, kuris paaiškino jūrų ir pakrančių turizmo potencialą. Tai vienas didžiausių turizmo sektorių Europoje. Matėme, kiek daug darbo vietų yra sukurta šiame sektoriuje. mums reiktų veiksmų plano ir tinkamos strategijos, kaip paskatinti šį sektorių. Tai svarbu Portugalijai, e, šaliai, kuri yra ant Atlanto pakrančių, Madeiros salai, tai irgi svarbu, aš pati iš ten vienas iš svarbių dalykų čia būtų e, ryšiai tarp salų ir Europos kontinento. Čia turime pozityviai pažiūrėti į galimybės. Aš čia pasisakyčiau už klasterių sukūrimą. Jūrinių centrų pavyzdį iš Prancūzijos galėtume panaudoti. Tai būtų galimybė keistis gerąją praktiką. Taip pat sezoniškumo problemų sprendimas, kalbant apie turizmą į salas. Labai svarbu būtų čia padaryti pažangos ir pasinaudoti tais klasteriais ir sąsajom su kitais regionais turėtume parengti veiksmų planą, kuris išdėstytų Europos prioritetus, pavyzdžiui, kad salos būtų sujungtos ir numatytų Europos jūrinio turizmo plėtrą. Taip pat turėtume skatinti jaunimą imtis verslo, steigti įmonės ir rodyti siūlyti visokias iniciatyvas. Dėkui. Pone Maisner. Malonu, kad aš kaip ir kolegė mėgstu jūrą. Aš nuolat užsiimu integruotos jūrų, integruotą jūrų politiką. Manau, kad Ši politikos rytis yra labai svarbi. Tai mm, prisidėtų prie bioįvairovės, taip pat užtikrinimo. Aš taip pat dirbau su Europos erdvių, jūro erdvių planavimo direktyva, esu upių pakrančių ir jūrų darbo grupėje, kalbant apie mėlynosios plėtros strategiją, pakrančių ir upių vystimo strategiją, kurią pateikė komisija, čia tikrai turime labai platų veiklos spektrą. Šiaurės Vokietijos mm, dalis prie jūros yra saugoma UNESCO kaip turizmo pasaulio paveldas. Daug turistų ten atvyksta, bet už kelių kilometrų nuo šio UNESCO saugomo objekto yra aktyvi uosto veikla, yra vėjo malūnai. Ponas De Abriu, jūs kalbėjote apie išmaniosius uostus. Ką konkrečiai turėjote omeny? O abiejų kalbėtojų norėčiau paklausti štai ko. Ką reiktų daryti Portugalijoje ar kitose valstybėse narėse, kad e, potencialūs kruiziniai turistai mm, gautų daugiau informacijos apie tą visą e, bio įvairovę kurią būtų galima pamatyti vykstant e, į kruizus. O pono didžiojos dar norėčiau paklausti štai ko. Žinau, kad kruiziniai, e, kruizinės kelionės yra labai populiarios, bet tiek daug žmonių, pažiūrėjau, atvyksta į Veneciją. Kur yra tos ribos? Ar kruizai turėtų vykti mažesniais laivais, Ar kruizinės paslaugos turėtų būti siūlomas mažesniais laivais, ar, ar ką reiktų daryti? Pirmininkas, aš pats irgi noriu paklausti. Savaitgalio Vokietijos spaudoje buvo uh, straipsnis apie kelionės laivais, kruiziniais laivais. 80 procentų Venecijos gyventojų nekenčia turistų, kurie atvyksta laivais, nes jie tik tai teršia Veneciją. Venesa, e, Venecija nori drausti automobilių važinėjimą po miestą, bet laivai teršia daug labiau negu automobiliai, nors atrodytų, kad laivai yra ekologiškai saugesnė transporto rušis ir nėra pakankamai reguliavimo, kai kalbame apie e, kruizų e, paslaugas. Tai jei mes norime plėtoti e, kruizinį turizmą, tai galbūt turėtume imtis tam tikrų žingsnių, galbūt drausti naudoti mazutą kaip laivų kūrą. Taigi, kokius čia matytumėte sprendimus. Matau, kad dar e, Fransuika nori paklausti. Prašom, dėkui. Aš neplanavau klausti, bet pirmininkė, jūsų paskutinis klausimas paskatino ir mane pateikti klausimą. Aš esu iš Dubrovniko. Mūsų miestas panašus tam tikrą prasme į Veneciją ir Dubrovnikas dabar labai populiarus kruizinių laivų maršrutas. Savaitgaliais atvyksta dešimtis kruizinių laivų, o savaitės pradžioje paprastai kruiziniai laivai nevyksta. Taigi kyla klausimas, kaip mes galėtume užtikrinti, kad toksai ribotas kruizinių laivų, tvarus kruizinių, kruizinių laivų skaičius atvyktų į mūsų uostus. Jei apklaustume Dubrovniko gyventojus, tai aišku, iš vienos pusės jie gyvena iš turizmo pajamų, bet iš kitos pusės Dubrovnikas yra mm, įtrauktas į UNESCO saugomų paveldo objektų sąrašą. Tai apie ką mes čia galime kalbėti? Ar turime propaguoti tą masinį turizmą ar kažkokias kitas turizmo formas? Taigi, man norėčiau ir, ir kad kruizinės įmonės gerbtų vietos gyventojus ir jų lūkesčius. Ar tai įmanoma? Dėkoju. ponas Uhely. Dėkui, pirmininkė. Vengrija nėra jūrinė valstybė, galiu tik pavydėti tiems, kurie gyvena Dubrovnikė ar tiems, kurie gyvena ant Atlanto pakrantės, kuriem pagrindinė problema tik susirinkti kruziniais laivais atvykstančių turistų pinigus. Mes centrinėje rytų Europoje turime, aišku, kitų problemų. Kruiziniai laivai ir jūrinis turizmas yra vieni konkurencingiausių ES paslaugų teikėjų. Paklausa, tokių pas, paslaugų paklausa labai auga. Ir amerikiečiai, ir kiniečiai, ir europiečiai žavisi tais didžiai, dideliais kruiziniais laivais, kurie gabena plukdomus iš mm, vieno Europos regiono į kitą. Bet mūsų tikslas nėra tik daryti Europos turistinės mm, vietas patrauklesnėmis, pritraukiančias daugiau turistų, bet Europa turėtų pasaulinėje rinkoje būti konkurencingesnė. Ką galvoja daryti? Manau, kad parlamentas turėtų prisidėti prie Europos įmonių konkurencingumo e, pasaulinėje rinkoje. Dar paskutinis e, klausimas. ponė Jill Evans. Dėkui pirmininkė, mano klausimas siejasi su kolegų išsakytais komentarais, pakrantės regionai, vietos ekonomika, e, kurią padeda plėtoti kruiziniai laivai. Bet ne visuomet e, vietos gyventojai labiausiai išlošia iš kruizinių laivų turistų, nes dažniausiai tų turistų pakrantėje laukia autobusai, kurie veža juos tolin į šalies gilumą, lankyti kitų vietų. Kaip tie uostai įsirašytų į tą visuotinę jūrinio turizmo plėtros strategiją, reikia siekti, kad tie vietos gyventojai ne, nepraloštų E, irgi turėtų naudą iš tų kruizinių laivų, kurie išsikelia. Prašyčiau dabar jūsų atsakyti į klausimus. Ačiū. Tikrai buvo labai daug klausimų, jie buvo visi įvairūs. Pasistengsiu atsakyti į juos e, kuo geriau pagal tai, kaip supratau. Uh, Pirmiausia, norėčiau atsakyti į klausimą susijusį su salų grupių sujungimo. Ir tai, kad reikia pripažinti ir suprasti, kad Europoje turi būti geresnis susisiekimas, ypač su salomis. Reikėtų kalbėti ne tik apie Portugalijos salas, bet ir apie kitas vietovės, E, Makronezija tai yra kita salų grupė. Būtų geriau, jeigu būtų geresnis susisiekimas tarp šių salų ir Europos. Patvirtindami integruotą jūrų politiką mes kalbėjome apie geresnį susisiekimą ir tai buvo įtraukta į mūsų veiksmų planą, kai dėl Atlanto erdvės programos tai irgi archipelagai buvo ją įtraukti. Manyčiau, kad šis poreikis bus vis labiau pripažįstamas ir vis labiau panaudojamas, kai pripažįstame, kad susisiekimas yra labai svarbus. E, dėl jaunimo pritraukimo mums reikėtų turėti visą bendrą Atlanto strategiją reikėtų įtraukti ir tas salas. 420 milijonų jaunimo ieško galimybių. Ir tai irgi mūsų Atlanto strategijos sudėda, sudėdamoji dalis ir mėlynojo augimo sudėdamoji dalis. E, kalbant apie pažangius miestus, pažangius uostus, Tai yra patvirtinta, tai yra susiję ir su priekyba, ir su žuvininkystė, ir su kitais sektoriais. Esame, manome, kad tai galėtų būti jūrų politikos varomosios jėgos, nes e, uostuose yra pakankamai infrastruktūros, ten yra ir moksliniai centrai ir tai galėtų būti tas centras, aplink kurį galima steigti netokias urbanistinės vietovės ir susijęti su jūrų sektoriumi. Pavyzdžiui, turizmo sektorių galima organizuoti mažiau urbanizuotose vietovėse, o kai dėl kruizinių laivų poveikio aplinkai, tai Portugalijos atveju susitelkiama į tuos kruizus, kurie e, sustoja didesniuose miestuose. E, miestai suinteresuoti kruizinių laivų pritraukimu ir Lisabonoje mes esame pasiekę laivų pritraukimo rekordus. Kitas klausimas yra susijęs su sezoniškumu svarbu derinti skirtingus turistinius maršrutus, svarbu ir siūlyti turistams paslaugas ir turėti pramoginių laivų ir įtraukti mažų laivų uostus, kuriuose vykdoma mažesnio masto turistinė veikla. Ačiū, atsiprašau, kad mūsų laikas baigėsi. Pirmiausia, dėkoju Jums už tokius sudėtingus klausimus ir dėl Venecijos, ir dėl e, kitų dalykų. Aš dabar kalbėsiu daugiau apie Veneciją, todėl kalbėsiu itališkai. Visų pirma, Venec... Venecija yra pasaulinės reikšmės objektas, tai yra ne tik Italijoje svarbus miestas. Ir kai dėl to ar 80 procentų žmonių yra linkę keliauti kruiziniais ar laivais ar ne, tai šį klausimą neatsakysiu. Aplinkos sauginė prasme mes jau pradėjome kalbėti apie mėlynasias vėliavas, kurios e, dabar yra skiriamos ne tik e, paplūdimiams, bet ir kruizinėms įmonėms e, buvo pasirašytas mėlynosios vėliavos sustarimas, kuris yra savanoriškas ir juo remiantis kruiziniai laivai sudarė susitarimą su Venecijos institucijomis. Ir buvo nutarta e, atsižvelgti į esamus standartus, įsigaliojo, yra įsigalioję 2015 metų sausio mėnesį prieš du mėnesius įsigaliojo nauji ES teisės aktai, ir nus, kuriais nustatomos labai griežtos ribos dėl išmetamos sieros jūrų pramonėje. Ir šie nauji reikalavimai padidins kruizinių laivų išlaidas, bet kruizinės įmonės taip pat turės kitaip dirbti klientams aplinkosauginiai klausimai kelia vis didesnį nerimą. Norima, kad kruiziniai laivai būtų ekologiški. Venecijoje esame pirmieji, kurie pasiryžome sukurti švarų apsaugotą miestą. Šis kruizinių laivų klausimas yra labai sudėtingas, tačiau mes laukiame, kol vietos valdžios institucijos parengs planus dėl alternatyvių kanalų, kuriais, bus galima, kuriais galės plaukti kruiziniai laivai, šven, neplaukdami dabartiniais maršrutais. Italijos valstybinės valdžios institucijos turi pateikti pasiūlymus dėl naujų maršrutų. Jie mums e, bus ilgesni, brangesni, tačiau esame pasiryžę tai padaryti. Esame pasirengę dirbti su Europos parlamentu dėl tvarumo kriterijų jūrų e, srityje. Kalbant apie Dubrovniką, balandžio 23 dieną vyko Adrijos jūros forumas, jo metu privatus ir valstybės e, institucijų atstovai aptarė e, su Dubrovniku e, tokius klausimus. Ir jeigu mažiau kruizinių laivų atplauks į Veneciją, tai apskritai ir Adrijos jūroje bus mažesnis kruizinių laivų judėjimas. Ir todėl mes visi turime dirbti kartu. Ačiū, Regis komisija norėtų pasisakyti. Ačiū, pirmininkė. Norėjau sureaguoti į tai, ką pasakė specialistai apie turizmo, turistų identifikavimo sistemą mes tikrai e, bandome sistemą supaprastinti dėl 200 maršrutų, supaprastintą sistemą taikome, dirbame su ekspertais, kad galėtume peržiūrėti sistemą ir galbūt lapkričio 16 dieną pristatysime e, išvadas dėl etis, dėl etis sistemos naudojimo. Žiūrėsime, ką galime palengvinti. Taip pat yra patvirtintas komunikatas Europos, pagal Europos strategiją daugiau augimo ir darbo vietų jūrų sektoriuje. 15 metams mes aktyviai dalyvaujame veiksmuose Dėl klasterių buvo surinktas pirmas jo renginys, antras dėl europinio dialogo įtraukiant kruizinius laivus ir uostus. Taip pat buvo surinktas ir bus pradėti 12 veiksmų dėl finansavimo galimybių, dėl tarp regioninių partnerysčių ir išmaniaus specializacijos šiuose srityse. Mes tikrai aktyviai veikėme šioje srityje ir esame pasirengę bendradarbiauti su visomis suinteresuotomis pusėmis. Dėkoju. Dėkoju dar kartą svečiams. Jeigu norite, galite likti savo vietose, nes paprašysiu pranešėją apibendrinti diskusiją. Ačiū pirmininkė. Taip pat norėčiau padėkoti svečiams, e, kolegoms iš komisijos ir mūsų kolegoms diskusija buvo labai įkvepianti. Trumpai dėl visų e, darbo grupių skaitmeninė ekonomika. Dėl pirmojo, e, pirmosios darbo grupės dabar noriu pasakyti, skaitmeniniai dalykai yra labai svarbus. Ir jeigu mums pavyks įspręsti problemas dėl infrastruktūros, tai galėsime plėtoti turizmą net ir periferinėse zonose. Norėčiau priminti jums e, dėl, kad reikia, jog žmonėms būtų užtikrinta prieiga labai greita prie. Mm, prie bevėlio ryšio. Mes negalime nusigręžti nuo e, šių dalykų. Taip pat e, daly, pasidalyjamoji ekonomika. Tai labai svarbu. Reikia ir kalbėti apie tai, kad kai kurios reglamentavimo priemonės sektoriai yra pateisinamos ir mes turėtume mm, tai prisiminti dėl prekės ženklo Europa sukūrimo labai sunku turinį apibriežti tokio prekės ženklo. Mes turėtume pabandyti identifikuoti tai, ko žmonės nori prieš pradėdami ką nors daryti. Daug buvo kalbama apie sveikatos turizmą, kai vykstama gydytis ar e, kosmetinių paslaugų. Mes turėtume e, neprarasti galimybių. Ir kitas klausimas yra prieinamumo klausimas. Turime būti labai e, atsargus, atsargiai žiūrėti pirmiausia į vyresnius žmonės. Iki 2050 metų e, žmonių virš 80 metų e, padidės 13 procentų, nuo 8,5 procento. Taigi reikia galvojant apie turizmo plėtrą, nepamiršti tokių žmonių. Mes e, taip pat turime plėtoti tvarų turizmą. Manau, yra labai svarbu padėti pagrindus svariam turizmui ir tokiu būdu mes pritrauksime kitus sektorius. E, jūrų turizmas. Žinome, kad 50 procentų maršrutų yra susijęs su tuo turizmu. Kalbu apie paklausą. Taip pat reikia nepamiršti regionalizavimo dalykų. Ir dėl turizmo negalima sakyti, kad yra blogas ar geras turizmas, nėra viskas juoda arba balta, reikėtų taikyti integruotą požiūrį ir žiūrėti į visą Europą. Reikėtų e, tuos principus taikyti skirstant investicijas ar nukreipiant jas. Taip pat ir vertinant e, turizmo poveikį aplinkai ir kitoms sritims. Galiausiai norėčiau dar kartą paminėti svarbiausius turizmui elementus ir akcentuoti tai, ko mes dar nepasakėme. Turizmas užtikrina labai daug darbo vietų moterims ir jauniems žmonėms galvodami apie krizę, nuo kurios kenčiame jau keletą metų, turėtume įsivaizduoti ir suprasti, kad turizmas yra labai svarbus e, svertas, kuriant darbo vietas mums, gyventojams. Ačiū, dėkoju pranešė ir aš galbūt galiu dar pasakyti. Manau, kad vienas svarbiausių dalykų yra prisiminti, kokia egzistuoja įvairovė Europoje ir pagalvoti, ar reikia to bendro ženklo. Manau, kad įvairovė Europos yra tvirtybė, o ne e, problema. Aš šiandieną keliaudamas matau tas pačias parduotuvės, e, pardavinėjančias tos pačius daiktus, bet kur Europoje. Prieš keletą metų itališkos parduotuvės būdavo visiškai kitokios, kainos buvo skirtingos, skirtingi ten buvo produktai, Prancūzija buvo visiškai kitokia. O dabar matome, kad visi atrodo tarsi tokie pat. Ir turisto gyvenimas ir patirtis darosi vis nuobodesnė. Manau, kad mes e, turėtume e, populiarinti save kaip turistinį maršrutą, bet nepamiršti įvairovės. Dunojaus strategija, pavyzdžiui, ne tik susijusi su e, pakrantės šalimis, bet e, ir su kaimininėmis šalimis, kurios gali siūlyti savo gaminius kartu. Tai yra įdomus dalykas ir tokį požiūrį turėtume taikyti ateityje. Dar vienas dalykas, kurį norėčiau paminėti Ar Europos durys atviros ar užvertos? Ir e, ar žmogus pasirinks skristi JAV, ar e, vykti traukiniu į Berliną, ar E, Paryžių, bet e, jeigu nebus, pavyzdžiui, galimybės e, miegoti traukinėje naktį, tai tas žmogus pasirinks kitą kelią. Pavyzdžiui, jam galbūt pigiau bus nuvykti į JAV. 70-80 prancūzų atostogauja tik Prancūzijoje. Aišku, tai gali pasikeisti, tai gali būti kitoms šalims, bet jeigu prancūzai išvyks į trečiąją šalis, tai nežinau, ar bus taip gerai. Europos teisės aktai vaidina vaidmenį ir e, žinome, kad Europos oro bendrovės e, gauna 30 milijardų jos turi skirti tą sumą e, mokesčiams, bet kiti sektoriai irgi turi problemų ir mes turime iš naujo pasižiūrėti į viską, pavyzdžiui, į keliones, tarptautinės keliones. 50 procentų e, krovinių e, transporto Europoje yra tarptautinis transportas. Mes turime keisti taisyklės, turime užtikrinti vienodas sąlygas. Taip pat e, skatinti naudoti skirtingomis transporto rūšimis. Norėčiau dabar baigti posėdį, norėčiau padėkoti visiems e, svečiams. Norėčiau padėkoti aktyviems e, komiteto nariams, dėkoju dalyviams ir taip pat dėkoju vertėjams. 15 minučių viršėjome darbo laiką, ne vienas vertėjas nepasipriešino tam, dėl to esu jiems dėkingas. Ačiū, posėdį baigėme.